posto, cominciamo, grazie. Labadiena, dabar galbūt 15 minučių pristatysiu mūsų rezultatus. L'Oreal ir Glaxos su vitaminu B ir be vitamino B, sako pirmininkas. Paprastai viskas vyksta pagal tą patį trafaretą, todėl priminsiu, kad um, mes esame transliuojami, o šiandien vakare nuo 18 iki 18.30 nagrinėsime delegacijos į Graikiją klausimą balandžio 27-29 dienomis Olaf atstovas dalyvaus posėdėje, posėdis bus uždaras. Ir tada paprašysiu, kad salėje liktų tik mūsų komiteto nariai. 7 balandžio jums buvo išsiųstas praėjusio posėdžio protokolas protokolus tvirtiname ir perėsime prie ketvirto darbo atvarkės klausimo. Europos audito rūmų specialioje ataskaita 18.2009 apie paramos rytų ir vakarų Afrikos regioninė ekonomikinė integracija ir veiksmingumas. Žodis suteikiamas audito rūmų atstovui ponui Kinštui. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už galimybę supažindinti Jūs su auditorumų specialiaja ataskaita numeris 18.2009 APF paramos rytų ir vakarų Afrikos regioniai ekonomikai integracijai veiksmingumas. Šioje ataskaitoje yra pateikiamos išvados ir rekomendacijos. Pirmiausia, norėčiau tarti keletą dalykų apie, tokius, apie šios dalykus. Para, ES parama teikiama dviems regionams nebuvo visiškai efektyvi, nes e, kartais e, parama nėra kontroliuojama, o kartais e, įgaliojimai tiesiog dubliuojasi tose regionuose, kuriuose teikiama parama. Audito rūmai 57-ame savo ataskaitos straipsnėje pabrėžia, kad dialogas yra labai svarbus ir jis yra numatytas ir kotonų susitarime. Be to, auditorumai mano, kad e, dialogas turėtų vykti veiksmingiau, taip pat komisija turėtų suformuluoti daug aiškesnę ir tvirtesnę poziciją, numatydama, kad EPF parama būtų skiriama veiksmingiau. Pagal kotonų susitarimą komisija turi būti visiškai atsakinga primdama sprendimus ir trečia, atsižvelgiant į mūsų antrąją rekomendaciją, reikia daugiau vientisumą tarp komisijos veiksmų ir nacionalinių lygmens. Reikia atkreipti dėmesį, kad kartais regioninės integracijos susitarimai nėra visiškai tenkintinė. Atliekant dešimtąją EPF paramos peržiūrą, vidurio laikotarpio peržiūrą, reikėtų atsižvelgti į e, preliminariuosius rezultatus Ir reikia atkreipti dėmesį, kad šioje vidurio laikotarpio peržiūroje nėra jokios nuorodos į regioninę integraciją. Ir mano paskutinė svarbi mintis EPF e skiriami asignavimai pagal devintąją programą buvo 1,8 milijardai eurų. E, devintoji programa buvo 900 milijonų eurų. Pagal šias programas buvo sudarytas ekonominio bendradarbiavimo susitarimai su AKR valstybėmis, kaip buvo numatyta. Tačiau vis dėlto asignavimų padidinimas turi ir tam tikrų grėsmių. Kartais gali būti sudėtinga išleisti šias lėšas veiksmingai ir tinkamai. Ir pagaliau, baigdamas, noriu pasakyti, kad komisija atsižvelgia į didžiąją dalį auditorumų rekomendacijų. Ačiū Jums labai už dėmesį. Ačiū, ponė Kinšt. Kolega Baštat susirgo, jo nėra posėdyje. Taigi, manyčiau, kad suteiksime žodį ponui Stars ateityje pasisakyti ir atsakyti į audito rūmų pranešimą. O dabar steiksiu žodį poniai Gresler. Ačiū labai. Aš noriu pasakyti, kad kai kurių išvadų dar nėra mūsų pranešime, todėl norėčiau palinkėti kolegai kuo greičiau pasveikti, o audito rūmų atstovo norėčiau paklausti, ar EPF numatytos lėšos kartais neturėtų būti koordinuojamas tarp valstybių narių. Priešingų atveju tos lėšos turės tik e, riboto pobūdžio veiksmingumą. Noriu paklausti, ar audito rūmų atstovas pastebėjo, kad esama skirtumo, kaip panaudojamos Europos plėtros fondų lėšos ir kitų fondų lėšos. Kol kas, nagrinėdama auditorumo ataskaitą, tokio skirtumo nepastebiu. Sudarant biudžetą, jei žinotume, kad tam tikri aspektai yra labai svarbus, jei esama politinių prioritetų, tai tuomet turėtume aiškiai pasakyti, kad sudarant biudžetą jau turėtų būti numatyti ir tam tikri prioritetai, kaip tos lėšos bus panaudojamos. Pone Kings, ar norėtumėte atsakyti? Galbūt išklausysiu visus e, klausimus ir paskui juos atsakysiu bendrai. Dėkuoju, ponė Alai. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Kinšt už pristatymą ir palinkėti ponui Stas kuo greičiau pasveikti. Dirbu ir transporto komitete Na, o vertinant audimo, atsiprašau, audito ataskaitą, galima pasakyti, kad ponas Kinš kalba apie sektorių, kur yra galimybių daugiau per regioninį ar supranacionalinį integravimą. Uh, Afrikos regione kažko pasiekti. Tas vienintelis e, sektorius yra transportas. Taigi, reaguodama į pono Kinš pasisakymą, norėčiau pasidžiaugti tais pozityviais pasiekimais ir paprašyti, galbūt galima ekstrapoliuoti šios sektoriaus rezultatus. Ačiū. Jeigu niekas daugiau nenori paklausti, teiksiu žodį auditorumo atstovui. Parašom, ponė Kinštė. Ačiū pirmininkė. Kai dėl pirmojo klausimo, ponios Gresler, klausimo, tai iš esmės mes kritikuojame ne EDF e, biudžeto panaudojimą, bet kalbame apie apskritai geresnę išlaidų kontrolę. Auditorumai nekarta yra e, išsakę e, paramą biudžeto procedūrai. Bet e, esama priežasčių, kurios nepavaldžios e, komisijai ir dėl organizacinių aspektų esama tam tikrų problemų. Beje, kai kurios priežastys yra susiję su komisija, pavyzdžiui, regioninės regionio bendradarbiavimo tam tikri principai nepakankamai gerai gyvendinami nacionaliniu lygmeniu. Pastebėtos ir kitos problemos, pavyzdžiui, galimybės panaudoti ir įsisavinti lėšas nepakankamas buvimas ar projektų apimtis. Mes išskiriame tuos stipresnius, sėkmingus projektus ir silpnuosius. Šiaip jau situacija pesimistiška dėl to, kad tik šeši iš maždaug 18 ar 5 iš 18 projektai buvo sėkmingi atnešę gerų rezultatų. Šioje regioninio bendradarbiavimo srityje išvelgtos problemos e, yra nebūtinai susiję su e, programomis finansuojamomis iš EDF. Mes išsakėme tas pastabas bendrai. Mm-hmm. Yeah, uh, uh of... O kai dėl ponios Ajala klausimo, Manau, kad klausimas yra nagrinėjamas 22 ataskaitos dalyje, kur kalbama apie transporto svarbą regioninės strategijos e, kontekste. E, taigi tiek galiu pasakyti. Galiu pasakyti, kad šis klausimas atspindėtas ir bendro ES Afrikos strategijoje. Ačiū. Ponas Kvins, e, komisijos, nary, komisijos atstovas paprašė pakalbėti. Ačiū, o pirmininkė. Norėčiau priminti, kad regioninis integravimas ir mūsų pagalba šiai veiklai turbūt yra viena iš sudėtingiausių mūsų valdomų programų ir biudžeto panaudojimas yra problematiškas bei leitesnis nei pagal nacionalinės programas. Tai yra dėl keleto priežasčių. Visų pirma, Dirbame su įvairiomis valstybėmis turinčiomis įvairių interesų, dirbame su įvairiomis tarptautinėmis organizacijomis. Ir kaip teisingai sakė audito rūmų atstovas, čia yra tam tikro persipinimo, narystės, įgaliojimų, persidengimo. Ir didžioji regioninių organizacijų dalis yra ganai, ganėtinai silpnos. Um, E, pavyzdžiui, dėl biudžeto panaudojimo ir įsisavinimo. Komisija sveikina audito rūmų ataskaitą, kaip sakė ponas Kins, pritarėme didžiai išvadų daliai. Tose sritise, kur nepritarėme, tai yra tiesiog daugiau dėl formos, o ne dėl turinio. Pritariu ponui Kinstui, kad reikia efektyvesnio dialogo 2008 pabaigoje, 2009 pradžioje įvyko misijos. Po to buvo e, po du susitikimus su kiekvienu regionu. Praeitų metų spalį ir, spa, ir rugsėjį. Ir, ir išvadų pagrindų buvo parengtos dvi deklaracijos Oskarka ir Būdza. E, ten akcentuotas poreikis regionuose spręsti klausimus dėl plano regioniai integracijai sudarimo. Būtent tokiam planui per dešimtąją bendrą EDF galime pritarti. Atsakydamas poniai Ajalai pateiksiu vieną pavyzdį. E, praeitais metais subūrėme visus uh, E, Vakarų Afrikos valstybių transporto ministrus ir Burkinoje, Burkino Faso pasirašėme deklaraciją dėl perkrautų sunkvežimių. Atrodo, kad klausimas nėra didelės apimties, tačiau e, Vakarų Afrikoje tai yra labai didelė problema. Viena iš didžiausių regioninių problemų, turinčių įtaką visam kelių e, visai kelių būkliai. Taigi tai būtų pastaba dėl regioninio dialogo. Antra. E, vidutinio laikotarpio peržiūra. Komisija atsižvelgė į nuoseklumo tarp nacionalinių regioninių priemonių užtikrinimo poreikį. Noriu akcentuoti, kad komisija įsipareigojo šį klausimą kelti atliekant nacionalinės vidurinio laikotarpio peržiūras. Nacionalinės kol kas vyksta, regionės peržiūros prasidės kitais metais, taigi pasistengsime į tai atsižvelgti, įskaitant ir tai, ką minėjo ponas Kins, dėl dokumentų taip, kai kurie dokumentai yra tik juodraštiniai dar negalutiniai. Ir trečia, ženkliai padidėjęs regioninių programų skaičius. Kaip ponas Kin sakė, dešimtoji EDF tai yra dešimt kartų daugiau. Atsiprašau, du kartus daugiau a, programų. Tai reiškia, kad reikia e, spartinti a, pro, programų gyvenimą regionių mastų ir e, spartinti EPAS e, ekonominių partnerystės susitarimų sudarimą. Per Komesą, e, Vakarų Afrikos komisiją ir SEDEK trišalėme procese reikėtų bandyti stiprinti šios veiksmus. Visos organizacijos jau ir taip teikia pasiūlymų, kaip gilinti uh, regioninį bendradarbiavimą rytų ir pietų Afrikoje. Vakarų Afrikoje turime papet ekonominės partnerystės susitarimą. Tai e, regioninės integracijos planą iškelia į priekį regionės programos yra sudėtingos, jos įgyvendinamos lėčiau. Pagal 10 DF įgyvenimo tik tai vieną procentą visų finansavimo priemonių. Rytų Afrikoje po auditorių rūmų misijų e, procesai pasistumėjo gyvendinta apie 20 procentų visų numatytų veiksmų. Apibendrindamas pasakysiu, kad sveikiname šią ataskaitą su abiem regionais. Jau susitikome pristatydami ataskaitos esmę ir abu regionai suvokia e, išvadų reikšmę ir toliau ketiname bendradarbiauti šios rytį. Ačiū. Panas Ką. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau paklausti komisijos atstovo. Panagrinėję Europos audito rūmų ataskaitą, suprantame, kad visada, kai kalbame apie pagalbą skiriamą um, užsieniui, susidurėme su visa eile problemų, kurios yra tarsi paaiškinamos. Auditorumo atstovas kalbėjo, kad paramą gaunančios valstybės ar regionas tiesiog nesugeba įsisavinti visų skiriamų lėšų. Noriu paklausti, ar komisija bando įvertinti paramą gaunančių valstybių gebėjimą įsisavinti lėšas? Honorable Gres. Ja, vielen Dank. Also ich muss schon sagen, Pone Gresla, ačiū labai. Turiu pasakyti, kad Mane paveikė auditorumų atstovo išsakyta kritika, nes e, mes pastebime, kad pačioje komisijoje esame koordinavimo problemų. Aš e, dabar daug e, dirbu su klausimais susijusiais su Europos išorės veiksmų tarnyba ir man labai apmaudu, kad situacija yra tokia, kokia yra. Uh, pačioje komisijoje vystomai pagalbai priklausanti kompetencija nėra vientisa, jos yra tarsi suskaidytos. Ir manau, kad labai sudėtinga bus rasti išeitį. Iškyla klausimas, e, kokios yra pačios delegacijos um, užduotys. Nuo 2008 metų delegacija um, padidėjo maždaug 140 procentų ir dabar aš abejoju, ar tas didelis lėktuvas uh, yra valdomas ir ar apskritai žino, kur skrenda. Noriu paklausti, komisijos, kokias išvadas ji pati pasidarė. Jo labiau, kad audito rūmai pabrėžė ir koordinacijos veiksmų tarp skirtingų delegacijų svarbą. Panašu, kad dešinė nežino, ką daro kairė ir ar komisija atkreipė dėmesį į šią problemą ir turiu pasakyti, kad iš delegacijų mes sulaukėme tikrai nedaug ataskaitų ar pranešimų, tačiau iš tų, kurių sulaukėme, galime daryti išvadą, kad 40 procentų visų delegacijos narių dažniausiai nedalyvauja delegacijose, nes jie, pavyzdžiui, atostogauja ar turi kitų reikalų. Ir, na, tas 40 procentų man kelia nerimą. Aš pateikiau ir savo klausimą raštu mm, ir gavau standartinį atsakymą, kuris e, iš ties nieko nepasako. Taigi iškyla klausimas, kokias konkrečias išvadas komisija padarė, nes jei komisija tokių konkrečių išvadų nepadarė, tai parlamentas gali padaryti tas konkrečias išvadas. Manau, kad reikia e, geresnio vystamosios pagalbos koordinavimo. Ačiū. Sí, gracias, presidente. Pane pirmininkė, ačiū. Labai norėčiau pasiremti tuo, kas jau buvo pasakyta ir pirmiausiai noriu kreiptis į komisijos atstovą. Dėkui už informaciją, kuri buvo maloniai mums teikta. Dėl tarp valstybinių sutarimų ir to, kas nuveikta šiame sektorijoje, mums teko girdėti apie Burkina Faso deklaraciją ir mintis matyti yra ta, kad judama link mm, veiksmų harmonizavimo tam tikrose sritise, tačiau vis dėlto būtų įdomu sužinoti, koks misijos vaidmuo šiame procese, ar bus kuriama kokia nors regioninio bendradarbiavimo sistema, Ir jeigu tokia nauja sistema bus kuriama, tai kaip komisija teikia paramą, kaip jinai, kokiais būdais sieks garantijų, kad deklaracijų būtų laikomasi. Antra, mes girdėjome, apie tai kalbėjo komisijos atstovas, apie personalą, apie darbuotojus. Ir be abejo svarbu, kad e, darbuotojai būtų apmokyti tokiam regioniniam bendradarbiavimui. Tačiau mes turbūt turėtumėm išgirsti taip pat, kiek iš tikrųjų tie žmonės gauna specialaus mokymo, kiek yra rengiami dirbti naujoje sistemoje, tam, kad nebūtų tam tikro jėgų ir pastangų dubliavimo. Ačiū. Pone Kvins, prašom, pabaikite šią diskusiją. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai pamėginsiu atsakyti pirmą klausimą. Taigi, kokiu priemonėmis komisija siekdama užtikrinti, kad programas būtų tinkamai tvarkomas, kad e, regioninės organizacijos tinkamai jas prižiūrėtų. Mes naudojame sistemą, kuri plačiai naudojama regioninėse programuose, tai yra paprastai pasirašomas vadinamasis e, indėlio starimas su regioninėms organizacijoms ir užuot finansavę konkretų projektą mes prisidedame prie tų organizacijų biudžeto, palaikome jų veiklą ir iš principo naudojame jų procedūras, o ne savasias procedūras. Tai yra savotiškas modelis, kuris naudojamas tose sustarimuose. Taip pat šie modeliai atspindimi ir sutarimas su jungtinėm tautom bei pasaulio banku. Tačiau be abejo, prieš tai mes turime įvertinti, kad organizacijos tikrai bus pajėgios mūsų fondus tvarkyti tinkamai. Taigi, bet kuris atvejais mes e, keliame sąlygą prieš pasirašant tokį indėlio arba paramos sutarimą kad būtų atliktas auditas, kuriame įvertinami įvairūs finansinio organizacijos valdymo aspektai, tai yra buhalterinė apskaita, pirkimo procedūros, vidaus kontrolės procedūros ir auditai. Ir priklausomai nuo šio audito įvertinimo mes galime toliau žengti į priekį, pasirašyti tokį paramos sustarimą arba ne. Na ir praktiškai tai buvo analizuojamas visos tiek rytų, tiek vakarų Afrikos pagrindinės organizacijos. Be abejo, po keleto, pažiūrėjau, dviejų, trijų metų mes atliekame pakartotinį auditą, mėgindami išsiaiškinti, kokiu trūkumu e, buvo nustatyta ir kaip e, ankstesnio audito išvadose nurodyti trūkumai buvo ištaisomi. Na ir e, štai vienas iš pavyzdžių su Konesa, kuri yra viena stipriausių tokio tipo organizacijų. Mes E, atlikome pakatotinį auditą ir galiu pasakyti, kad mechanizmas veikia gerai. Kita vertus, prieš porą metų mes atlikome SADEK auditą ir šis auditas parodė, kad tikrai jokiais būdais negalime pasirašyti paramos sutarties, taigi e, SADEK ir e, atveju mes kol kas finansavimą teikiame per projektus su kai kuriam kitom organizacijom, pavyzdžiui, nu, mes pasirašėme paramos starimą, tačiau e, padarytos tam tikros išlygos ir kai kur keliamos sąlygos, pažiūrėjau, dėl pirkimų. Ir patirtis čia nėra tiek pozityvi, kadangi organizacija vis dar yra gana silpna ir mums čia tenka, na, vienaip ar kitaip dirbti su visokiais organizacijų tapais. Tačiau galiu Jūs patikinti, kad prieš įmantis bet kokiu tolesniu žingsniu mes be abejo atliekame auditą ir po to taip pat stebime padėtį. Kai dėl delegacijų regionų organizacijų įvairovės sudėtingumas atspindi tame fakte, kad e, delegacijų e, kad ne viena delegacija tvarko regionius projektus. Tai yra, mes neturime ne vienos kažkokios tai vienintelės delegacijos, kuri būtų paskirta visiems projektam tvarkyti. Na ir praeitie reikia pasakyti, kad įvairios delegacijos tarpusavyje nelabai koordinavo savo veiksmus, taigi jiems teko imtis tam tikrų priemonių. Dabar mes reikalaujame, kad e, delegacijos, kuris dalyvauja regioninėse programuose, kas šešis mėnesius teiktų ataskaitas ir jos būtų su, su, sujungtos į konsoliduotą regioninę ataskaitą. Taip pat mes išplėtėme išorinio projektų monitoringo sistemą arba stebėsnio sistemą. E, sėdami su regioninėmis programomis mes e, stipriname personalą ten, kur galime. Be abejo, mes esame dabar vadinama nulinio augimo situacijoje. Na ir e, tokiom sąlygom ne visada galime stiprinti papildomai tas delegacijas, tačiau kai galime, mes tai darome. Na ir galiu dar pakomti dėl tų 40 procentų vakancijų. Na, man teko girdėti apie šios skaičius ir man tas skaičius atrodo gana didelis, tačiau galiu tikrai pasakyti, kad, na, na pareigūnai dirba panašiai porą mėnesių per metus, taip pat apie 10 dienų. 10 dienų jie praleidžia mokymę. E, na ir nežinau, aš visų detalių čia dabar galbūt ir negalėsiu pateikti, nes sumuosiu visko, bet e, šiaip jau uh, bendrai sudėjus, na, galbūt ir galima daryti išvadą, kad 40 procentų darbo laiko tie pareigūnai nebūna vietose. Na, bet be abejo, e, vėlgi grįžtant prie ankstesnės temos, galiu tai pabrėžti, kad ten, kur galime, mes stengiamės stiprinti tas regioninės delegacijas. Na kągi, mes turime judėti į priekį. Pane Gresa. Dėl 2008 metų ir 2007 metų delegacijų ataskaito. Aš kalbėjau apie 2007 metus ir galiu netgi jums pateikti, jeigu jums reikia. Giorno. Gerai, tai dabar jau judam prieki, perikime prie penkto darbo atvarkės punkto. Ir čia jau bus, tiesąkant, jungtinė diskusija. Nagrinėsime penktą, šeštą, septintą punktus E, drauge, kadangi visą tai susiję su Europos išorinius veiksmais ir tai mes pradėsime nuo ponės Gresler. Ačiū labai. Ačiū labai, kalbėsiu kaip e, biudžeto komiteto pranešėja. Turiu pasakyti, kad šios temos yra mūsų biudžeto komiteto galvos skausmas. Pirmininkaujantį Ispanija šiandien pateikė kompromisinį pasiūlymą, panos Ešton pasiūlymui. Ir turiu pasakyti, kad mes gavome ponios Ešton pasiūlymą, tačiau pirmininkaujančios um, Ispanijos pasiūlymas kol kas uh, yra neoficialus, todėl aš pateiksiu pirmiausia tokį uh, tarpinį savo pranešimą, aspektus. E, turiu pasakyti, kad yra keturi pranešimai. Pirmiausia, Europos išorės veiksmų tarnybos struktūros ir veikimo steigimo pranešimas. Po to yra biudžeto sudarimo reglamentas ir trečia Europos parlamento ir tarybos reglamentas, kurio keičiame Europos bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatą ir kitų darbuotojų darbinimo sąlygos. Parlamentas e, dėl šio reglamento turi priimti bendrą sprendimą. Uh, Pirmiausia, iškyla klausimas, kodėl niekas su mumis nekalba. Nes manau, kad e, vėliau gali pasirodyti, kad tokia laikysena yra klaida. Turiu pasakyti, kad biudžeto komitetas išvelgia didelę grėsmę tame, kad Europos išorės veiksmų tarnybos EIVT kompetencijos nėra aiškios, jos tarsi persipina. Pirmiausia, išorės veiksmų tarnybą planuojama steigti kaip atskirą komisijai nepriklausomą tarnybą, ne komisijos instituciją. Tai kelia didelių problemų. Šios problemos susijusios ir su personalu, ir su kai kuriais teisiniais aspektais. Ir šių problemų nebūtų, jei ši išorės veiksmų tarnyba būtų komisijos dalis. Noriu pabrėžti, kad jei EIVT būtų komisijos dalis, tai su panašiomis problemomis mes netgi nesusidurtume. Na, o dabar yra numatytas delegacijos vadovas, kuris dirba trečiosiose valstybėse, kuris tarsi išleidžia komisijos um, lėšas, tačiau nėra komisijos pareigūnas. Mūsų patirtis rodo, kad uh, jei yra panaudojamos komisijos lėšos, Tai už tokį pinigų panaudojimą turi būti atsakingas ES pareigūnas. Tik jis gali valdyti ES lėšas. norint, kad Europos išorės veiksmų tarnyba dirbtų tinkamai, manau, reikia sugebėti priversti, kad ši tarnyba būtų atskaitinga parlamentui, kaip pavyzdžiui agentūros. Nes priešingų atveju biudžeto komitetas susidurs su didelėmis problemomis. Atsiras prioritetų kolizija ir mes, kaip biudžeto kontrolieriai, turėtume jau dabar išvelgti šias problemas. Vyriausioji įgaliotinė tarsi yra komisijos narė, tačiau Europos išorės veiksmų tarnyba nėra komisijos dalis. Tokiu būdu kompetencijos tikrai išsiskiria ir jos nėra aiškios. Aš dar kartą norėčiau pasisakyti už tai, kad Europos išorės veiksmų tarnyba būtų komisijos dalis. Nagrinėdama tarybos pasiūlymą, galiu pasakyti, kad taryba nori nutolti nuo Europos parlamento. Jau po pirmojo svarstymo parlamentas išvelgia tam tikras problemas, jos buvo išsakytos, o po pirmojo posėdžio korepere panašu, kad taryba nesureagavo į mūsų rekomendacijas. Tuo tarpu Europos komite, parlamente yra įsteigtas valdymo komitetas. Ir šis komitetas taip pat pateikė ataskaitą, pagal kurią yra prašoma, kad Europos išorės veiksmų tarnyba būtų komisijos dalis vygeneris. Ši tarnyba turėtų būti atskaitinga ir OLAF. Dabar, kalbant apie trečdalį tarnautojų um, ar trečdalį darbuotojų juos skirs valstybės narės. Kaip tas darbuotojų skyrimas atrodys, kol kas dar yra neaišku. Parlamento valdymo darbo grupėje dirba įvairių frakcijų atstovai. Ir paskutinis svarbus dalykas tai yra E, Europos bendrių pareigūnų tarnybos nuostatai, e, kurie bus e, svarstomi gegužę birželį. Ir turiu pasakyti, kad mes, kaip Europos parlamentas ir mūsų biudžetas, yra tie, kurie daugiausia nukentės, nes mes kiekvienais metais turėsime um, nagrinėti biudžeto sudarimo ir biudžeto įvykdymo procedūras ir dėl to reikėjo dabar pareikalauti, kad e, ši tarnyba būtų įsteigta kaip komisijos dalis. E, dabar kitas panašės, panas Kalpin. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau iškelti keletą problemų dabartiniam preliminariam pasikeitime nuomonėmis. Noriu pritarti, ponės Greslės, sakytai daugumai pastabų. Ir galbūt netgi eisiu toliau. Akivaizdu, kad šito naujo organo sukūrimas sukuria problemų dėl biudžetinių procedūrų ir sukuria problemų tvarkant ES biudžetą. Kaip ponia Greslė jau sakė, mes neturime dar sukurtų mechanizmų, kurie leistų tinkamai planuoti, gyveninti ir kontroliuoti viešuosius išteklius delegomis tokiai institucijai, tokiam organui. Taigi turime du variantus, dvi alternatyvas. Arba mėginame prilyginti e, e IVT vienam iš egzistuojančių dabar mechanizmų. Tai būtų vienas iš pasiūlymų, kuris pateikė ponia Greslė. Taip pat tokį pasiūlymą e, ponas Hofstad ir ponas Brok pateikė savo neoficialiame dokumente. Manau, kad tai būtų labai neblogas variantas, jeigu tarybas to stiktų. Kita vertus, aš įtariu, kad bus stiprus pasipriešinimas tokiam metodui. Jeigu to neįvyktų ir jeigu mums EIVT, e šonio veiksmų tarnyba, nepavyktų prilyginti kitiems ES egzistuojantiems organams arba institucijoms, tada mums tektų kurti labai kruopštų, labai detalų mechanizmą, kuris turėtų jau atitikti šios konkrečios institucijos veiklą. Na ir galima, aišku, kalbėti apie požiūrį į šią naują instituciją iš e, biudžeto kontrolės komiteto perspektyvos, reikėtų e, paminėti keletą ketinių principų. Visų pirma, e, atsakomybė, atskaitomumas, skaidrumas ir veiksmingumas. Na ir pagrindinė problema, kurią, kurią išorės veiksmų tarnybos tas savarankiškas pobūdis, yra tai, kad būtų nemažai sunkumų aiškiai atskirti, kurios atsakomybės rytis tenka Europos komisijai ir kurios tenka išorinių veiksmų tarnybai. Mes turime nemažai dokumentų, tarp jų ir tas, kurį pasiūlė, pasiūlė Ketrin Aštanų, aukštojo atstovė ir e, visapirminkė, taip pat e, Europos parlamento kai kurie nariai, tačiau iki šiol neturime aiškaus atsakomybių paskirstimo tarp šių dviejų institucijų. Ir aš bijau, kad, kad ir ką mes parašytume, net jeigu ir kaip detaliai mes visą tai išdėstume, parlamentas turbūt nepajėgs detaliai pats pasiūlyti šio atsakomybės atskirimo. Ir tai sukurtų problemų, kalbant apie naujosios institucijos biudžeto priežiūrą. Todėl aš manau, kad mes turėtumėm dabar daugiausiai jėgas nukreipti vis tik tai į konkretaus mechanizmo elementus, e, kurie sukurtų koordinaciją dviem lygmenim. Visų pirma, tai būtų išorinio veiksmų tarnybos ir komisijos veiksmų koordinavimo klausimas, kadangi kaip e, ne vienam dokumentui yra paminėta, idėja būtų tokia, kad e, būtų horizontalus darbo paskirstimas, taip pat vertinant iš biudžetinių pozicijų, tai yra kalbant bendrai planavimą atliktų Europos komisija, o atsiprašau, planavimą atliktų išorinių veiksmų tarnyba, o vykdymų reikiamas lėšas užtikrintų Europos komisija, tačiau aš bijau, kad jei mes mėginsime nustatyti atsakomybės grandinę, dėl to, kai bus planuojamas ir panaudojamas es biudžetas, sudarsime su daugybė įvairiausių sunkumų dėl to, kad atsakomybės e, labai neaiškiai paskirsios tarp šių dviejų institucijų, nes jos dalyvauja tuose pačiuose procesuose. Taigi mes turime e, vėlgi labai daug dėmesio skirti koordinavimo mechanizmams, įskaitant iniciatyvos teisę, e, įskaitant mechanizmą, kaip priimami sprendimai, įskaitant tai, kaip jie yra pristatomi ir atstovaujami Europos parlamentui. Kada kalbama apie Europos politikos planavimą ir gyvenimą susijusią su mm, išoriniais veiksmais. Uh, Kita koordinacinės linija arba kitas lygmo turėtų būti komisijoje ir tai atrodytų, na, galbūt problema, kuri ne visiškai susijusi tiesiogiai su išorinės tarnybos teigimu, tačiau, kai mes kalbame apie viso biudžeto restruktūrizavimą ir taip pat e, atsakomybės paskirsimo pasikeitimus, tai turime be abejo primti domen kaip koordinami veiksmai tarp komisijos visapirmininko ir trijų komisarų, kurie dirba šioje srityje. Taigi pirmas e, aspektas būtų, kad turime skirti daug daugiau dėmesio ir į šio koordinavimo smulkmenas, e, vėlgi kalbėdami visų pirma apie labai aišku įvairių institucijų atsakomybės ryčių apibrėžimą. Kitas klausimas susijęs su atskaitomybė. Čia mes turime be abejo gana demokratišką skaitminę sistemą. E, ši institucija bus atskaitinga parlamentui ir taip pat turės atskaityti e, biudžeto vykdymo atžvilgių. Na ir čia beje, pono Brokino ir pono Šarštato dokumente, mes turime paskutinę jo versiją, yra labai gerų idėjų, turime keletą alternatyvų. Taigi, galima būtų sakyti, kad e, reikėtų laikytis pagrindinių tokių, na, trivėlių principų. Pirmiausiai dėl atstovavimo Europos parlamente. Buvo kalbam apie aukšto atstovo padėjėjų poziciją. Yra vėlgi dvi siūlomas alternatyvos, kuris pateikė mūsų kolegos, arba juos, jie būtų skiriami tarybos iniciatyva, arba juos galėtų teikti aukštasis atstovas ir paskiau dėl jų kandidatūrų būtų taryboje balsuojama kvalifikuot, pagal kvalifikuotą balsų daugumą. Manau, kad antroji versija būtų daug geresnė, nes jeigu mes e, tarnyboje kurtumėm papildomą partijų ir kažkokį tai politinį balansą pusiausvyrą, tai mes susidurtumėm su dar didesnė problema, nustatant, kas už ką atsako. Taigi turėtų būti aiškiai nustatyta atsakomybė, aiškiai nustatytas atsakomybės rytis. Atsakomybė E, už kuris būtų atsakingas e, aukštasis atstovas ir komisijos vicepirmininkas. Na, e, kitas dalykas, kai kalbame apie atskaitomybę, vėlgi yra daug mechanizmų dėl skyrimo, taip pat ir delegacijų vadovų. Pane Grasinė jau minėjo tą sunkumą, kad procedūra dabar yra labai paini. Šornių veiksmų tarnyba būtų atsakinga už planavimą, toliau vykdymas tenka Europos komisijai. Tada vėlgi vykdymas jau praktikoje vietose vėlgi grįžtų Europos šorinių veiksmų tarnybai, kitaip sakant, delegacijų vadovams e, tektų pagrindinė atsakomybė vietose. Ir toks e, atsakomybės mėtymas e, iš vienos institucijos į kitą be abejo sukurs problemų, Todėl vėlgi, jeigu mes kalbame apie skirimą į tam tikras pozicijas, jeigu e, kalbame apie atsakomybę įvairių aukštų komisijos pareigūnų bei delegacijų vadovų, mes turime e, labai labai detaliai viską aptarti. Paskutinė klausimų grupė, kuri irgi glaudžiai susijusi su atskaitomybė dėl biudžeto ir kuri turėtų labiausiai dominti turbūt mūsų komitetą, Tai yra, na, ką mes jau matome praktikoje, kad e, mes turėsime atskirti biudžetą, kuris dabar yra skirtas ES išoriniams veiksmams finansuoti. Ir dabar jis jau yra paskirstas tarp tarybos ir komisijos. E, toliau jis turės būti perdodamas išorinių veiksmų tarnybai ir komisijai. Idėja būtų atskirti administracinės išlaidas, patikėti šias lėšas išorinių veiksmų tarnybai ir sukurti išorinės, e, išorinio veiksmų e, tarnybos, e, na, tam tikrą lėšų panaudojimo mechanizmą. Be abejo, tam mes turime keisti finansinį reglamentą, tam, kad būtų sukurtos visos šios prielaidos. Bet išlaidų atskirimas, mes čia vėl turime kalbėti labai aiškiai, jeigu išlaidas padalinsime į administracinės ir veiklos išlaidas, tai bus labai sunku padaryti, nes parlamentas jau nekartą yra prašęs pateikti informacijos uh, E, per pastaruosius paskutinius metus, e, e, tiksliau yra prašęs atskirti administracinės veiklos išlaidas ir kol kas negavome jokių iškių atsakymų. Mes be abejo suprantame, kad esame tam tikrų argumentų, jog aiškiai atskirti šias išlaidas kartais yra ir labai sunku. Taigi, vėl grįžtame prie klausimo, kas būtų atsakingas už ką ir ar administracinės išlaidos, kurios priklausys išorinio veiksmų tarnybai, apims visą administravimo sritį, ar dėl to mm, dar e, atskirius sprendimus priminės komisija ir bus skiriama kažkokiu tai papildomų išlaidų, kurios e, būtų paskirtos administracinėms mes manome, kad Europos parlamentas turėtų gauti na, bent jau preliminarią informaciją apie konsoliduotą biudžetą, kuris apimtų ir išorinio veiksmų tarnybos e, biudžetą ir fondus, kurie būtų skirti komisijai ir dedikuoti būtent išoriniams veiksmams finansuoti. Jeigu mes kalbėsim apie visas išlaidas, kurios skirtos um, išoriniams veiksmams, uh, išorinio veiksmų sryčiai, tai be abejo mes turime turėti gerą apžvalgą. Be abejo, tai bus gana mm, radikalus biudžetinių procedūrų pertvarkymas, tačiau manau, kad procedūrinių požiūrių tai įmanoma padaryti. Mes turime pareikalauti tokio konsoliduoto biudžeto tam, kad būtų aišku, e, kokie fondai apskritai arba bendrai paėmus yra skiriami išoriniams tikslams finansuoti. Na ir baigtamas galiu paminėti dar dvi problemas. E, tai yra dubliavimo, pasangų dubliavimo klausimas ir biudžeto neutralumo E, naujosios tarnybos biudžeto neutralumo problema. Kai mes kalbame apie galimą dubliavimą, e, labai aiškiai parlamentas yra pareiškęs, kad e, neturi būti veiksmų dubliavimo ir neturi būti. Ir, ir turi būti išlaikytas biudžeto neutralumas, tai yra tarnybai neturi būti skiriama papildomų lėšų. Jeigu kalbame apie realią situaciją, tai tai praktiškai gali būti labai sunku gyvendinti, nes be abejo, dalies darbuotojų permetimas į išorinio veiksmų tarnybą e, reikš, kad e, mažėja tarnybos administracinis biudžetas, kita vertus paaiškės, kad e, komisija taip pat turės išlaikyti tam tikrus padalinius ir administravimus kitas biudžetas arba tarnybos biudžetas, na, vargu ar galės būti e, lygiai toks pat kaip tas, kuris dabar skirtas kitoms institucijoms. E, ir gali tekti reikalauti papildomą finansavimą šią tarnybai. Na ir antroji klausimų, vėlgi apie tai jau didžiąją dalimi kalbėjo ponė Grasler, taigi čia kalbam apie vėlgi tam tikrą dubliavimą. Ji siūlo, kad komisija būtų, atsiprašau, kad išorinių veiksmų tarnyba Nu, už tarnybos veiklą praktiškai e, veiktų komisijos tarnybos, kas būtų gal ir neblogai, tačiau vargu ar mes galime iš tikrųjų galvoti, kad e, išorinio veiksmų tarnyba neturėtų turėti savų padalinių, kurie susijęs su biudžeto vykdymu ir su administracijom išlaidom. E, o jeigu tokios tarnybos būtų sukurtos išorinio veiksmų tarnyboje, tai tada be abejo vyktų tam tikras pastangų dubliavimas ir parlamentas ilgi turi pasirūpinti, kad tai vyktų kuo mažiau. Uh, Tokios galimas problemos vertinant iš mūsų komiteto perspektyvos. Labai ačiū ponui Kalfin. Toliau dėl teisėkuros pasiūlymo žodis ponui Rivelinį. Labai ačiū, pirmininkė. Mes kalbame apie Europos parlamento ir tarybos reglamentą taisanti 1605-2002 metų e, reglamentą, numatanti e, biudžetą taikomą e, Europos išorės veiksmų tarnybai. Jeigu kolegos nesekė šių procesų, trumpai pristatysiu šį labai jautrų klausimą susijusi su EIVT Europos išorės veiksmų tarnyba e, bus grindžiama, jos veikla bus grindžiama keturiais teisės aktais. Jų yra keturi, bet kol kas gavome tik du. Pirmasis pasiūlymas dėl tarybos sprendimo organizuojančio e, tarnybos įsteigimą ir veikimą. Čia su parlamentu buvo tik konsultuojamasi, daugiausia su AFET komitetu, mūsų komitete ponas Kalfin tuo užsima. Antras pasiūlymas yra dėl finansinio reglamento teismo. Tai yra įprastinė teisėkuros procedūra, kalbame apie bendrą sprendimų priėmimą. Ir čia Pagrindinis komitetas yra mūsų komitetas ir konkrečiai aš, kurio buvo paprašta parengti nuomonę. Pone Hercog rengia mūsų nuomonę trečiojo dokument, trečio dokumento atžvilgių, taip pat yra rengiamas pranešimas apie 2010 metų e, taisomai biudžetą ir ponas Balčytis yra pranešėjas, bet kaip sakiau, tik tai du iš keturių pasiūlymų yra atsiusti. Pirmasis mano minėtas tarybos e, pro, e, sprendimo projektas ir finansinio reglamento pakeitimai. Šiuo atveju pranešėjas esu aš. Taigi, norėčiau paklausti komisijos atstovo, kada tikimasi tokių pasiūlymų, kada Europos parlamentas jų galėtų sulaukti. Ar dėlsite dėl to, kad nenorite, jog visus pasiūlymus nagrinėtumėm iš karto? Finansinio reglamento pakeitimai buvo pateikti kovo 24 kartu su darbiniu dokumentu dėl pakeitimų įgyvendinamosiose nuostatose. Taigi, dėl šio pasiūlymo galiu pasakyti štai ką. Sus, tai yra susijęs su mano nagrinėjama tema aš turėsiu parengti e, bendrą apžvalgą ir negalėsiu atsižvelgti į visų komiteto narių nuomonės. Šiame pasiūlyme dėl sprendimo e, išorės veiksmų tarnyba yra tarsi autonomiška, nuo komisijos atskirta e, sąjungos struktūra, taip pat nepavaldi tarybos sekretoriatui. Šiai tarnybai vadovauja vyriausiasis įgaliotinis. Tai yra de facto institucija, turinti centrinę administraciją ir turėsinti delegacijas visame pasaulyje. Kaip sakiau, vyriausiasis įgaliotinis bus šios institucijos vadas Taip pat, aišku, bus palaikomi ryšiai su komisija, o viso, visame pasaulyje bus geografiniai ir teminiai padaliniai, nagrinėsantis konkrečius klausimus. Bet tokį pasiūlymą galima pakritikuoti dėl trijų priežasčių. Visų pirma, pagal šį pasiūlymą administracinės išlaidos kurios bus panaudojamos šioje organizacijoje ir kurios biudžeto e, panaudojimas bus tvirtinamas, iš esmės nėra keičiamos. Finansinio reglamento 145 straipsnis reglamentuoja biudžeto įvykdymo patvirtinimą. O 100, atsiprašau, 319 e, straipsnio uh, nuostatos sako, kad Europos komisija yra e, tokių lėšų panaudotoja. Taigi šiuo atveju atrodo, kad komisija tarsi turi užsakyti e, tas funkcijas, nes pagal 3.1.9 straipsnį galima patvirtinti tik tai komisijos biudžeto įvykdymą. Antra kritika. Baronienė Ešton yra šiuo atveju leidimus suteikiančioji pareigūnė. Ji turi tuos įgaliojimus, kuriuo, kurių neturi nei vienas kitas komisaras, įskaitant ir e, komisijos pirmininką. Taigi e, baronienė bus e, authorizing commissioner. Ponas Verhofštatas yra sakęs, pacituosiu, kad ES sutartis nemini pakeitimų, dėl kurių e, šią struktūrą būtų galima traktuoti kaip agentūrą, kuri yra pavaldi komisijai. Aš nepriklausau taip pačiai e, frakcijai, kaip ir ponas Ferhofštetas, tačiau aš pritariu jų vertinimui. EIVT valdys generalinis sekretorijatas. Tai bus trijų asmenų grupė, vienas nuolatinės pareigas einantis ir du pasamdyti asmenys ir jie turės atsiskaityti vyriausiajam įgaliotiniui. Ir, ir e, Čia kalbame apie biudžeto panaudojimą, pavyzdžiui, vykdant tokias priemonės kaip Europos kaiminystės ir partnerystės priemonė bei uh, Europos demokratijos ir žmogaus teisų rėmimo priemonė. Rengiant komisijos sprendimus bus pasidalinama veiksmais taip. EIVT spręs strateginius klausimus dėl finansavimo, pavyzdžiui, pagalbos regionams, renks nacionalinės ir regioninės indikatyvinės programas, o kitos institucijos bus atsakingos už jų gyvendimo priežiūrą. Bet čia reikia aiškumo, kad būtų išspręsti dabar esantis klausimai, juk mes nenorime sumaišties. 49 straipsnio finansinėme reglamente taisimas. Čia kalbama apie veiksmų formą ir teisės aktų formą, kad juose numatyti veiksmai galėtų patekti į penktąją biudžeto išlaidų kategoriją. Kol kas pakeitimų pasigendame. Atsiranda tik tai iš Lisabonos sutarties nuostatų išplaukiantis pataisimai, apie tai kalbėsiu vėliau, bet mums reikia detaliai tuos pakeitimus panagrinėti. Ir iš tikrųjų būtų gera mintis kreiptis į parlamento teisės skyrių, kad jis pateiktų savo teisinę nuomonę. Kitas aspektas - ES delegacijos. Joms vadovaus delegacijų vadovai, gausantis įgaliojimus iš vyriausiojo įgaliotinio ir pačios išorės veiksmų tarnybos. Tose sritise, kur įgaliojimai suteikti ir komisijai, į delegacijas bus siunčiami ir jos atstovai. Iš esmės tai reiškia, kad delegacijų vadovai, kurie bus skiriami, ir kurie turės tvirtinti atitinkamas biudžeto eilutes, bus atsakingi e, savo vyriausiajam vadovui ir ilgainiui komisijai. Taigi čia nėra atskirta šių finansinių pareigūnų veiklos rytis ir finansinė prasme. Tai yra neaišku. Neaišku dar ir tai, kad kai kuriuose kalbinėse versijose, Italijos, itališkoje, vokiškoje, angliškoje kol kas nepakankamai tinkamai vartojami terminai dėl einamųjų išlaidų operating expenditures. Ir jeigu čia neatsiras aiškumo, gali atsirasti problemų atliekant auditą. Taigi, aš manau, kad turėtumėm pateikti pakeitimų, kad būtų galima išvengti nesusikalbėjimo. Be kitako, pasiūlyme nekalbama apie diplomatų skaičių. Tie asmenys bus iš tarybos sekretoriato valstybių narių ir komisijos. Tai asmenys, kurie dirbs išorės veiksmų tarnyboje. Tačiau kalbame apie diplomatinio rango bei administratorius, kurie a, e, bus iš valstybių narių. EIVT postai turėtų būti atviri ir parlamentarams. Pirmininkas Bužė kalbėjo, kad tarnyboje reikalingi e, mūsų turinti, patirtį turintis asmenys, nes vis dėlto jie ir formuos tarnybos ateitį. Tačiau man susidaro įspūdis, pabrėžiu, kad susidaro įspūdis, jog koreper lygmenių kai kurios valstybės narės yra sakiusios, jog jos nori būti laisvos skirdamos pareigūnus. Tokiu būdu e, bandoma apeiti ir tarybos sekretoriatą, ir baronienę Ašton. Reikia įsiaiškinti, ar tokia situacija iš tiesų yra susidariusi. iš to, ką trečiadienį sakė trijų stambiausių frakcijų atstovai, atrodo, kad atsisakyta demokratinio modelio ir į pareigūnų skirimą žiūrima tik iš nacionalinių perspektyvų. Kai dėl nacionalinių e, vokų dydžio, tai kol kas konkrečių skaičių neturime. Cirkuliuoja tik tai gandai, kurie dažnai skiriasi tarpusavyje. Taigi labai mandagiai norėčiau paklausti komisijos kiek lėšų skirsite delegacijoms ateityje ir kiek skiriate jau dabar visame pasaulyje. Noriu paklausti, ar šie skaičiai galios tik tai jums pavaldžioms ir jūsų prižiūrimoms delegacijoms ar visoms tarnybos delegacijoms. Taip pat nekalbama apie delegacijų vadovus, apie galimybę prieš jiems pradedant dirbti suorganizuoti klausimus. Taigi vėlgi labai mandagiai norėčiau paprašyti komisijos ir tarybos šį klausimą atsakyti. Na ir paskutinė pastaba. Išnagrinėję finansinio organizavimo aspektus, kurie yra pasiūlyti, dabar atrodo, kad kalbame apie autonomišką instituciją, galbūt išvengsančią ir parlamento atliekamo biudžeto vykdymo patvirtinimo. Ir dar labai atsargiai turėtumėm nagrinėti finansinius aspektus, ypač kalbant apie delegacijų vadovų skirimą, jų biudžeto galės. Trečia, reikia labai atidžiai panagrinėti, kokį poveikį gali turėti 50-ojo straipsnio pasiūlytos pataisos. Ypač atkreipkime dėmesį į einamasias išlaidas. Taigi turime paprašyti, kad visos naujosios pataisos mums būtų persiustos. Ir nepamirškime, kad jeigu toliau atskirsime einamasias ir administracinės išlaidas, nors man toks pasiūlymas nepriimtinas, čia reikia didelio aiškumo. Tikėtina, kad bus taisomas ir 49 straipsnis toje srityje, kur kalbama apie Lisabonos sutartį. Taigi e, šis pakeitimas, šie pakeitimai, man atrodo, bus nemažiau svarbus. Praeitų metų spalio 22-osios parlamento rezoliucija dėl Europos išorės veiksmų tarybos įsteigimo. Nepamirškime jos, nepamirškime, kad neturime skaičių. E, nežinome, kokios bus tarnybos išlaidos. Taigi, esant tokiai situacijai, parlamentas turi turėti galimybę vertinti visus pasiūlymus, leisančius mums geriau suprasti, kokia bus Europos išorės veiksmų ateitis. Ši tarnyba ketina būti visiškai nepriklausoma, tik formaliai susieta su Europos komisija. Taigi, tarnybai teks prisitaikyti prie komisijos e, finansinių ir samdos taisyklių. Taigi būtų vertinga galbūt pagalvoti apie bendrą finansinių reglamentų paketą arba finansinio reglamento e, sinchronišką peržiūrą bei EIVT steigiamojo reglamento peržiūrą. Tam, kad e, kiti bendrijos teisės aktai buvo, būtų suderinti su Lisabono sutartimi. Kol kas šiam pasiūlymui negaliu pritarti dėl informacijos trūkumo. Na, o kalbant apie politinę pusę, savaime aišku, jog taryba tai, kad būtent taryba e, nenori, kad joje būtų atliekamas auditas. Kol kas taryba paralyžuoja nerištingumas, tačiau aš manau, kad demokratinės priežiūros mechanizmai ir parlamentas kaip išrinkta, žmonių išrinkta institucija turi pagal šią sistemą dalyvauti biudžeto priežiūroje, iš jo šios funkcijos atimti negalime. Ačiū. Ačiū labai. Dėl trečiojo pasiūlymo ponas Hercogas yra pranešęs, tačiau jo šiandien posėdėje nėra, todėl kreipsiasi į kitą pranešėją, pana Balčytį. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, e, gerbimi kolegos. Prieš mane kalbėjusi trys pranešėjai, aš manau, kad labai aiškiai vardino visą eilę problemų ir ko gero iš tikrųjų kyla klausimas, ar šitos tarnybos teigime nėra nuėta labai sudėtingų kelių. Šiuo metu komisijos pasiūlymas dėl taisomojo 2010 m. biudžeto nėra dar parengtas, todėl negalima konkrečiai kalbėti apie biudžeto struktūrą. Mūsų komiteto nuomonė dėl taisomojo biudžeto bus pradėta renkti tik numačios Europos išorės veiksmų tarnybos struktūrą, prieimus pasiūlymo dėl keičiamojo finansinio reglamento ir prieimus pareigūnų tarnybinių nuostatų pakeitimus. Tai visiškai tą, ką ir kalbėjo kolega Rivelini, kad mes e, keturi projektų rengėjai, nuomonės rengėjai esame tarpusavėje labai glaužiai susiję. E, pagal dabartinę informaciją komisijos pasiūlymas dėl mano paminėto taisomojo 2010 metų biudžeto planuojama pateikti šių metų birželio mėnesį. Tada turbūt paaiškės ir mūsų komiteto darbo tvarkė šio klausimu. Labai trumpai dėl išsakytų pastabų ir e, abejonių e, prieš tai kalbėjusių mano kolegų, aš taip pat pritariu. Ir visiškai nesuprantama, kad suteikė, parlamentas suteikęs e, Baroso komisijai veikti e, savo sprendimu. Šiandieną yra numatoma kurti tam tikrą tarnybą, kuri išeina iš komisijos kompetencijos ir atskaitomybės ribų. Todėl manau, kad šitos klausimus iš tikrųjų būtina įspręsti politinių lygių ir visiškai pritariu pranešėjos Grasler nuomonė, kad tiek taryba, tiek Europos komisija žymiai e, aktyviau ir glaudžiau turėtų bendradarbiauti su Europos parlamentu. Nes mes po metų turėsime įvertinti jų darbo, veiklos rezultatus ir ypatingai e, tam tikrų skirtų piniginių lėšų efektyvų panaudojimą. Todėl, baigiant, iš tikrųjų, manau, kad labai yra svarbu, pirma, įspręsti prieš tai mano paminėtų kolegų trijų pranešimų esminius nesutikimus ir nesutarimus, o po to mes tik tai galime kalbėti apie tos tarnybos, e, tai tarnybai reikalingų biudžetinių lėšų skirimo ir numatymo klausimus. Tai tiek. Ačiū. Grazie. Prima di dare... Ačiū labai. Prieš suteiktama žodį komisijos atstovai, pirmiausia, norėčiau uh, pateikti Jums e, informaciją. Aš e, kalbėjau su ponia Gresle mm, apie valdymo komitetą įsteigtą pono Buzeko ir mes jau nuo pat pradžių dirbame labai nuosekliai ir e, biudžeto komitetas ir biudžeto kontrolės komitetas čia vadina svarbu vaidmenį. Svarbu kalbėti apie tai, kaip yra paskirstamos lėšos, kokios lėšos yra numatytos EIVT. Nes e, tikriausia pačios sumos bus labai didelės, tačiau kol kas jų dydis nėra aiškus. Kalbėjome ir apie personalą. Kai kurie kolegos taip pat pabrėžė tai, kad kol kas nėra jokio aiškumo dėl personalo skaičiaus. Ir pagaliau apie bendradarbiavimą taip pat buvo kalbėta. Vyriausioji įgaliotinė bus atsakinga už tinkamą bendradarbiavimą ir už lėšų panaudojimą konfliktiniuose regionuose. Pavyzdžiui, rytoj koordinatorių posėdėje aš pateiksiu ataskaitą, kaip buvo naudojamos lėšos skirtos Afganistanui. E, Europos parlamento pirmininkas panas Buzekas pabrėžė, kad ypatingai svarbus biudžeto, komi, e, biudžeto kontrolės komiteto vaidmuo šioje srityje. Taip pat labai e, svarbus e, pačios Europos išorės veiksmų tarnybos komisijoje ir už komisijos ribų vaidmuo. E, mūsų komitetas yra ypatingai svarbus ir mes lauksime komisijos atstovo pono Varnie minčių. Merci, Ačiū, ponia pirmininkė. Aš labai atidžiai jūsų klausiau, klausiau ir pranešėjų. Jau dabar noriu tarti keletą žodžių dėl numatyto laiko grafiko. Ponos Eštant pasiūlymą jūs tikriausiai jau gavote. Jame yra numatyti šios tarnybos įsteigimo aspektai. Taip pat gavote ir kitus susijusius su, su šio pasiūlymo dokumentus. Kol kas e, neturime e, darbuotojų reglamento pranešimo ir e, turime atkreipti ypatingą dėmesį į kai kuriuos svarbius klausimus ir tik juos išnagrinėję galėsime pereiti prie kitų. Tik tada komisija galės įforminti šį pasiūlymą. Mes čia neturėtume kalbėti apie delsimą, turėtume kalbėti tiesiog apie ilgai išsitęsusį e, laikotarpį, per kurį bus pakeisti abu finansiniai reglamentai. Gavusi visus reikiamus dokumentus, komisija kaip galėdama greičiau pateiks savo pasiūlymą. Turiu pasakyti, kad e, darbai vyksta sklandžiai, ypatingai vertinant tai, kad dirba puikiai ir komisijos ir tarybos atstovai išsiųsti į pačią Europos išorės veiksmų tarnybą. Ir tikėtina, kad mes jau greitų metų galėsime biudžeto kontrolės komitetui pateikti savo pasiūlymą. Aišku, kai sulauksime visos reikiamos informacijos ir visų reikiamų duomenų. Tiesa, turiu pasakyti, kad e, visą informaciją gavę mes e, tikriausia dar keturias savaitės praleisime rengdami savo pasiūlymą. Na, nu, dabar norėčiau sureaguoti į kai kurias pranešėjų išsakytas mintis. Buvo kalbėta apie pagrindų sprendimą. Ir aišku, šis sprendimas turės poveikį delegacijoms priklausančioms EIVT. E, svarbu, kad EIVT veiktų autonomiškai. EIVT yra įsteigta laikantis sutartyje numatytų nuostatų ir jau anksčiau buvo priimtas politinis sprendimas ir buvo sutarta, kad EIVT turės turėti tam tikrą autonomiškumą ir nepriklausomybę. Tiesa, pačioje sutartyje nebuvo pasakyta, kad ši tarnyba turėtų būti visiškai nepriklausoma. Na, o kokį poveikį ji darys biudžeto sudarimo procedūroms? Ši tarnyba veiks taip, lyg ji būtų tarsi institucija. Tai reiškia, kad bus numatyta biudžeto autonomija administracinėms išlaidoms. Komisija tai yra pats svarbiausias elementas Neįsivaizduojama, kad galėtume prieštarauti sutarčiai ir ją pažeisti. Todėl mūsų svarbiausia užduotis buvo užtikrinti, kad būtų laikomasi numatytų sutartyje tikslų. Nes tik tokiu būdu galima užtikrinti, kad Europos išorės veiksmų tarnyba veiks sklandžiai ir ypač administruodama turimas lėšas. Aišku, turime kovoti su kai kuriomis problemomis. Pirmiausia, su tuo, kad iškyla e, grėsmė e, hierarchiniai delegacijų sistemai. Jūs tikriausia žinote, kad teikiant paramą komisija ją administruoja iš savo buveinės arba ši pagalba yra administruojama skirtingų delegacijų. Delegacijų pirmininkai prisima visą finansinę atsakomybę ir jie turi teisę koordinuoti lėšų skyrimą. Tiesa, delegacijų vadovai nebūtinai bus ES tarnautojai. Ir tai reikš, kad delegacijų vadovams teks visai kitas vaidmuo, nei tekdavo dar nesukūrus Europos išorės veiksmų tarnybos. Taigi iškils klausimas, kaip reikėtų traktuoti tą pasikeitusią naują situaciją ir kaip būtų galima užtikrinti tinkamą kontrolės mechanizmą. Spręsdami šį klausimą mes pasirinkome mm, štai kokį požiūrį. Nusprendėme, kad reikia tam tikros sąsajos tarp komisijos ir delegacijų vadovų kad hierarchinė vadovavimo sistema nesužlugtų. Tokiu būdu komisija galės užtikrinti, kad biudžeto asignavimais bus naudojamasi teisingai. Mes e, numatėme galimybę, kad delegacijų vadovai būtų traktuojami kaip diplomatijos e, tarnautojai. Ir tokiu būdu e, mes numatėme, kad jų kompetencijos bus tokios pačios, kaip ir prieš įsteigiant Europos išorės veiksmų tarnybą. Turiu pasakyti, kad paskiriant delegacijų vadovus, komisija turės tam tikrą sprendimo laisvę. O kalbant apie pavaldžias delegacijas, kurios taip pat bus įsteigtos, tai pavaldžios delegacijos ir pavaldus delegacijų nariai turės būti atskaitingi delegacijos vadovui. Tai reiškia, kad e, delegacijų nariai turės tas pačias prievalės ir įsipareigojimus kaip ir komisijos nariai. Tiesa, E, delegacijų vadovų prievalės ir įsipareigojimai bus didesni nei e, jiems pavaldžių delegacijos narių. Be to delegacijos turės būti pavaldžios Europos kovos su sukčiavimu tarnybai, tai reiškia, kad bet kokie sukčiavimo atvejai bus tinkamai kontroliuojami. Todėl aš manau, kad čia viskas aišku. Kitaip tariant, mes veiksime tokioje erdvėje, kurioje komisija galės kontroliuoti operatyvinės delegacijų išlaidas. Tai reiškia, kad mes numatėme tam tikrą hierarchinę grandinę, kuri leis užtikrinti tinkamą biudžeto asignavimų panaudojimą ir panaudojimo kontrolę. Dar keletas žodžių dėl bendrosios užsienio ir saugumo politikos ir saugumo priemonės bei rinkimų misijų. Su šiomis rytimis susijusios išlaidos bus ir toliau administruojamos komisijos. Buvo pasakyta, kad komisija paprašė, kad E, su šiomis rytimis susijusios išlaidos turėtų priklausyti komisijos kompetencijai. Aišku, būtų galima galvoti, kad e, ši sritis tarsi patektų į vyriausiosios įgaliotinės kaip komisijos pirmininko pavaduotojos kompetenciją. Na, tokia yra komisijos poziciją ir pagaliau dėl programavimo. Aš e, labai aiškiai norėčiau pasakyti, kad mes norime užtikrinti politinį nuoseklumą. Turime užtikrinti, kad Europos išorės veiksmų tarnyba dirbtų nuosekliai. Kalbant apie sprendimus susijusius su programavimu ir su lėšomis, jie bus priimti kolegialiai pačios komisijos. Tai reiškia, kad naujoji procedūra nesiskirs nuo senosios procedūros. Šia jokių pakeitimų nėra. Buvo išsakyta daug minčių, į kurias reikėtų sureaguoti, tačiau laikas vis dėlto mus spaudžia, todėl apsiribosiu ties keletų išsakytų aspektų. Dėl atsakomybės. Komisija atsakinga už uh, operacinių išlaidų. E, tai yra veiklos išlaidų panaudojimą. Ir ponios Ešton pasiūlyme yra taip pat numatytas biudžeto įvykdymo patvirtinimas čia parlamente. Pone Ešton dar kartą tai patvirtino. Buvo kalbėta apie 145 straipsnį, jo jis nesikeis, jis neturėtų būti keičiamas. 319 straipsnio antrojoje dalyje yra numatyta, kad um, biudžeto įvykdymo patvirtinimas suteikia komisija, tačiau vertinant iš politinės perspektyvos yra taip, kad ir kitos institucijos kitų institucijų biudžeto įvykdymas yra patvirtinamas čia parlamente. Tai yra jau nusistovėjusios procedūros, kurios nesikeis. Tiek norėjau pasakyti, sureaguodamas į išsakytas parlamento narių mintis galbūt e, nesuspėjau atsakyti į visus klausimus, tačiau jei jūs to pageidaujate, tai dar prie šių klausimų sugrįšiu. Ačiū labai visiems uždėmesi. Pone Grės, ačiū labai. Na, Aš nebetikiu kalėdų seneliu, todėl turiu pasakyti, kad dirb, jau aštuonis metus dirbdama su komisijos atstovais jau pripratau prie jų um, kalbėsenos. Turiu pasakyti, kad būtų galima pritarti komisijos atstovui ir pasakyti, kad gerai, sprendėme visas problemas, atsakomybės pasidalymas yra aiškus, tačiau mūsų problema yra ta, kad su didžiaja problema susidursime, kai nagrinėsime biudžeto įvykdymą. Ponios Ešton pasiūlymas, kuris yra pateiktas tarybos, atrodo taip, kad jau 10 ar 15 metų jokios biudžeto kontrolės nebūtų buvę. Mums tai labai apmaudu. Mes bandėme atpažinti silpnasias atskaitomybės e, vietas, bandėme atpažinti spragas. O tuo tarpu iš eštant pasiūlymą tarsi yra šaukiama, kad, na, jūs tiek metų dirbate ir nieko nesupratate. Panašu, kad mūsų pasiūlymas yra nesuprastas, galbūt samoningai nesuprastas, tai noriu pasakyti. Taip pat norėčiau užduoti keletą klausimų. Pirmiausia, ką mes dabar rengiame? Ar mes turėtume, um, rengdami savo pranešimą, remtis ponios Ešten pasiūlymu ar tarybos pateiktų dokumentu, kuris vis dėlto iš esmės skiriasi nuo ponios Ešten uh, pasiūlymo. Turiu pasakyti, kad ponios Ešton pasiūlymas daugeliu atveju pažeidžia biudžeto um, kontrolės teisės aktų nuostatas. Ne veltui finansinis reglamentas yra parengtas taip, kaip jis yra parengtas. Ir jei vis dėlto Europos išorės veiksmų tarnyba bus atskira institucija, tai gal galėtumėte man pasakyti, kaip, tokia, kaip uh, norite padaryti instituciją pažeisdami sutartį, nes sutartyje nenumatyta, kad tokia atskira institucija bus įsteigta. Uh, tarybos e, pasiūlyme tiek tarybos pirmininkas, tiek taryba yra kaip atskiros institucijos. Taigi dabar vėlgi iškyla biudžeto įvykdymo patvirtinimo klausimas. Kolega Odi turbūt man pritars, kad čia nebelieka tarsi teisinio pagrindo. Ir neturėtume kalbėti apie atskirą instituciją. Aš norėčiau, jūs kalbėjote apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Uh, E, kuris turės vykti komitete, tačiau tai nenumatyta pačioje sutartyje, kad e, parlamentas e, teiktų biudžeto įvykdymo patvirtinimą komisijai nepriklausančiai institucijai. Man įdomu, kokias teisinės pasiekmes turės ešton teikiamas pasiūlymas. Kol kas man tai yra visiškai neaišku. Taigi, jei nagrinėsime teisinius tarybos e, pasiūlymo aspektus, turiu pasakyti, kad man jie kol kas nėra aiškus. Dar turiu pasakyti, kad tik komisija turėtų teikti pasiūlymus. Na, e, komisija taip vos nešventais žodžiais atsiliepė apie tarybos pateiktą pasiūlymą, tačiau nagrinėdama e, šį pasiūlymą, aš atradau, kad vyriausioji galiotinė turi iniciatyvos teisę. Na, o kalbant apie veiklos e, programų įgyvendinimo ir programavimo, pirmininkaujanti Ispanija pateikė savo pasiūlymą, pasibaigus korė perė vykstančiams diskusijoms ir yra e, siūloma, pagal 8 ir 9 straipsnį į e, įgaliotinės veiksmų sritį įtraukti ir e, visiškai naujas programas susijusias su, pavyzdžiui, e, atominiu saugumu. E, Didelės e, sumos buvo numatytos, tačiau dabar tos sumos e, dar labiau išaugo iki 280 milijonų eurų. O norime pramušti tai, kad e, Europos parlamentas visiškai neteks jokio balso ir negalės tvirtinti biudžeto įvykdymo. Ačiū. Aš norėčiau paklaus, paprašyti kitų kolegų kalbėti kuo trumpiau, nes e, mums e, netrukus pritruks laiko. Taigi, ponas Rivalinį. Ačiū. Pirmininkė, turiu daug, du klausimus direktoriui. Pirmasis. Iš tiesų esama problemų su kalbinėmis versijomis. Štai 50-ojo straipsnio versija Italijos, Vokietijos, Vokieti, vokiškoje ir, ir angliškoje versijose skiriasi. Taigi galbūt galėtumėte mums paaiškinti, kaip suprasti 50-ąjį straipsnį, galbūt jūs manote, kad reikia imtis kažkokių priemonių suvienodinant tas kalbinės versijas. Antra, noriu paklausti komisijos, kiek dabar išleidžiate delegacijoms visame pasaulyje. Kitas klausimas, kiek ketinate išleisti ateityje. Ir iš to išeinantis klausimas, ar tai bus tik tai finansavimas skirtas komisijos delegacijoms e, kitose valstybėse ar visoms e, užsienio ir saugumo politikos delegacijoms. Pana Sodi. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pakartoti tas abejonės, kurias išsakė ponė Kresler. Džiugu, kad tokios diskusijos vyksta. Tai leis vieną kartą ir visiems laikams arba jau iki kitos finansinės perspektyvos išsiaiškinti, uh, kaip tiksliai reikėtų e, įgyvendinti biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą. Iš to, kas būtų anksčiau, man susidaro įspūdis, kad kartais procedūros metu kertamasi su teisės aktais. Dabar atsiradus Lisabono sutarčiai ES įgavo e, teisinį statusą ir mes, parlamentas, ketiname patvirtinti vienos struktūros turinčios juridinio asmens statusą biudžeto įvykdymą, nepriklausomai nuo to, kas sudaro tą bendrą struktūrą. Ir vis dėlto, e, nors e, Europos išorės santykių tarnyba yra išorės e, tarnyba, tačiau ji priklauso Europos sąjungai. O mes E, tvirtinsime biudžeto vykdymą visoje Europos Sąjungoje, kuri dabar yra vienas juridinis asmuo. Taigi kalbame apie konsoliduotą tarnybą. Tačiau klausantis įvairių kalbėtojų, e, reikia siekti pataisų aiškumo, reikia siekti situacijos aiškumo kad išorės veiksmų tarnyba dirbtų ne tik pagal sutarties sąlygas, bet suprastų, kad ji yra nors ir suigeneris, bet vis dėlto paslauga, paslaugas, paslaugas teikianti tarnyba priklausanti ES struktūrai. Ačiū. Pone Daf, dėkoju. Tiksliau, um, ponas Kalfin. Pone Žangžang, noriu užduoti keletą klausimų. Jei kas nors parlamente klaustų apie Gazoje, pavyzdžiui, ar Afganistane panaudotų lėšų efektyvumą, kam tie klausimai turėtų būti adresuojami? Antras klausimas. Ar jums netrodo, kad kai kurių darbuotojų perkelimas iš tarybos ir komisijos į išorės veiksmų tarnybą bus finansuojamas iš tos penktosios kategorijos, e, kaip bus finansuojamas tas samdos procesas. Dėkoju. Labai ačiū e, Toliau dar kartą žodis e, komisijos direktoriui. Ačiū, pirmininkė. Pradėsiu nuo pono Rivalinį klausimų. 50 finansinio reglamento straipsnis. Iš tikrųjų, mes kol kas bandome situaciją išlaikyti atvirą. Tai reiškia, kad komisija galėtų uh, kol kas dar valdyti tam tikrą veiklos išlaidų dalį, neperduodama šių funkcijų EIVT. Pagal sutartį komisija gali imtis tokių veiksmų kitų institucijų išlaidų atžvilgių. Kol kas turime sistemą leidžiančią valdymą padaryti efektyvesnį, kas numato galimybę komisijai iš karto nepervesti visų lėšų, pavyzdžiui, EVT ir pati tas lėšas pritarus tarnybai valdyti unifikuotai. Toks scenarijus kol kas nėra nagrinėjamas, tačiau vis dėlto tai yra galimybė, kuri yra praktiškai pagrista. Kalbant apie delegacijas, norėčiau pasakyti aiškiai, kad bus sudarytas EIVT biudžetas, kuriame bus numatytas finansavimas visoms delegacijoms. Tose delegacijose dirbs komisijos deleguoti asmenys, atsisti iš komisijos. Tai reikš, kad visi asmenys dirbantis tarnyboje, išskyrus politinio pasitikėjimo darbuotojus ir vadovus. Tai reiškia specialistai atsakingi už vystomą į bendradarbiavimą, priekybą, sveikatą ir taip toliau bus iš komisijos. Pavyzdžiui, iš vystomojo bendradarbiavimo direktorato. Taigi ir toliau šie asmenys priklausys komisijai ir bus finansuojami iš Europos komisijos administracinių išlaidų biudžeto. Taigi, paprasčiausiai tariant, komisija pritaikys nulinio augimo politiką savo, savo asmenims. O kalbant apie išorės veiksmų tarnybą. Tai reikia pasakyti, kad kad komisijai ir poniai Ašton teikiant taisomą į biudžetą, daugelis valstybių narių reikalauja, kad būtų laikomas neutralumo principo. Kitas klausimas dėl gazos valdymo fondo. Vėlgi, jeigu tokie, to, tokios lėšos priklausytų veiklos išlaidoms, tai tai patektų į EPCO įgaliojimus. ir būtent ši struktūra prižiūrėtų šių fondų tinkamą panaudojimą. Aišku, visapusiškai bendradarbiaujant su komisijos e, vicepirmininkė baronienė Ešton, bet atitinkamas e, vystomosios politikos vadovas, komisaras turėtų pasirūpinti tuo, kad lėšos būtų efektyviai panaudojamos, aišku, nebe visos komisijos žinios. O kai dėl darbuotojų klausimo, manau, kad jį jau atsakiau, atsakydamas į pono rivalinį klausimą. Aš jau sakiau, kad visi Europos komisijos pareigūnai, kurie bus siunčiami į tarnybą ir toliau išliks komisijos pareigūnais ir, ir e, jų atlyginimų mokėjimo prasme biudžeto situacija dėl EIVT įkūrimo nepasikeis. O paskui pati komisija turėtų teikti atitinkamų pataisų, teikdama teisamą į biudžetą. Pasižymėjau tai, ką sakė ponas Odi dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Dabar kol kas nenoriu komentuoti jo pastabų. Jis e, tiesiog pasakysiu, kad iškėlė įdomių klausimų. Ačiū. Ačiū visiems, kas dalyvavo diskusijoje dėl šio punkto. Dabar aštuntasis klausimas. E, Europos parlamento tarybos reglamentas, kur iš dalies keičiamas tarybos reglamentas apie Romo atomas ir 1652. E, ir vėl žodis ponai Revelinį. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu labai labai trumpai. Mano antrasis pareiškimas šiandieną. Kalbame apie reglamentą, kuris e, taikomas e, bendram Europos bendri bendrajam biudžetui, e, atsižvelgiant į Lisabonos sutarties įgaliojimą. Taigi, įsigaliojus sutarčiai, Šis procesas e, yra atskiras nuo trimetės peržiūros ir nesusijęs su šoninės tarybos steigimu. Pagal sutarties nuostas kai kurios tarp institucinės sutarties dalis 268 metų E, dokumento, gegužės dokumento, kur buvo, kurį pasirašė komisija, taryba ir parlamentas dėl finansų disciplinos, turėjo būti perkelta į finansų reglamento tekstą. Kai dėl kompetencijų paskirstimo pasiūlymai dėl pakeitimų buvo pateikti, buvo kalbama, reikėtų pakeisti 1462 straipsnį. E, atsivelgiant į Sabono starties nuostas, pavyzdžiui, pagal 318 Sabono starties straipsnį komisija parlamentui bei tarybai turi teikti įvertinimą dėl to, kaip e, buvo vykdomas es finansavimas, e, remdamasi informacija, kurią jinai surenka. Ir turėtų būti saršos dokumentų, kuriuos parlamentas taip pat turėtų išnagrinėti taryba taip pat gauna šitą sąrašą, tačiau reikėtų turėti omeny keletą dalykų. Visų pirma, be kitų nugastavimų, kuris aš jau paminėjau kalbėdamas anksčiau dėl galima 48 finansinio reglamento straipsnio pakeitimų, dėl to, kad e, pagrindiniai e, veiksmai, kurie reikalingi, pavyzdžiui, biudžetizuojant, numatant atskirą biudžetą e, IVT, e, E, ten aš pasakiau, kad e, esu įstikinęs, jog nu, teisės tarnyba turėtų išsakyti savo nuomonę. Ir aš norėčiau atkreipti e, kolegų nuomonę į tai, kad komisija nepateikė visų reikalingų pasiūlymų dėl busimų nuostatų, kiek tai siejasi su audito procedūra ir su biudžeto vykdymu. Kaip matyta, 300, 17 straipsnėje. Tiesąkant, komisija savo aiškinamajame dokumente, kuris pateiktas draugės su pasiūlymu, um, rašė, kad tokios nuostatos kaip ir biudžeto disciplinos 44 straipsnis tarp institucinėje sutartyje reikalauja tolesnių vertinimų ir atinkamai bus pateikti nauji pasiūlymai, kada finansinis reglamentas e, bus peržiūrimas trimečių pagrindų. Tai labai svarbu ir parlamentui, nes mes tada prašėme, mes tada reikalavome, kad būtų aiškiai reglamentojama valstybė narių atsakomybė dėl atitinkamų išlaidų. Na ir mano pozicija, kurią aš esu išsakęs jau anksčiau, bent jau dėl e, IVD, yra tokia, kad dėl visos eilės priežasčių dėl to, kad, pažiūrėjau, reikėtų racionaliai panaudoti parlamento resursus. Taip pat e, reikėtų išlaikyti aukštą teisėkuros standartą, e, nuseklumą ir panašiai. Taigi, mano nuomonė, mes turėtumėm bendrai peržiūrėti finansinių reglamentų paketą, arba, na, tai turėtų būti bent jau paraleliai vykstantis, sinchronizuotas procesas. E, bent jau tiek, kiek mes kalbame apie EIVT steigimą. Ir biudžeto peržiūrą, kuri leistų pakoreguoti mechanizmus pagal Lisabonos mechanizmą, taip pat trimetę peržiūrą. Jeigu tai būtų galima organizuoti, tai mes išvengtumėm daugelio problemų ir galų galę finansinis reglamentas būtų geriau suformuluotas ir homogeniškesnis. Pirmininkas sako, ačiū labai, dabar teiksiu žodį komisijos atstovai. Oui, merci, prezident, pardon. Uh, <clears throat> bon, Ačiū pirmininkė. Išklausęs pana Revelinė, vis dėlto norėčiau išsakyti porą tretę pastabų jums leidus. Pradėsiu nuo to, kad, na, aš girdėjau, ką jis pasakė dėl tos minties vienu metu peržiūrėti finansinį reglamentą, e, atsižvelgiant tai, kad įsigaliojo Lisabono sutartis, taip pat, kad e, galioja trimetės peržiūros mechanizmas. Tačiau iš tikrųjų laikas nuspaudžia, sprendimo reikia skubiai, kadangi yra steigiama EIBT. Ir dabartinėje padėtyje e, na, pasaulis tiesiog žiūrimus, stebimus ir laukia, ką toliau padarys ES kokį žingsnį jinai žengs. Ir labai svarbu, kad e, išorinė veiksmų tarnyba pradėtų savo veiklą kaip galima greičiau ir pradėtų ją pilno mastu. Tai komisija dėl e, aukštojo įgaliotinio arba aukštojo atstovo ir e, AIVT yra pateikusi du atskirus pasiūlymus sprendimai dėl e, finansų reglamento ir e, personalo dar nėra priimti ir kol to nėra, tai tarnyba negali pradėti savo darbo. Mes e, turime užtikrinti, kad procesas vyktų sklandžiai ir greitai, be abejo reikalingi politiniai debatai, debatai vyksta. Tačiau turime turėti omeny taip pat, kad neturime laiko, viską reikia daryti pakankamai greitai. Dėl Sabono sutarties komisijos pasiūlymai yra čia puikiai žinomi, kiek tai susijęs su mumis Mes turime padaryti techninių pakeitimų nuostatose, kurios dabar yra išdėstos tarp institucinėje sutartyje. Ir mums reikia tik tai techninio pobūdžio nuostatų. Nes taip pat sudaro įspūdis, kad dėl tam tikro skaičiaus nuostatų, tai yra dėl kai kurių nuostatų, vertėtų palaukti palaukti komisijos pasiūlymų, kurie bus teikiami e, trimetės peržiūros procese. Kaip žinote, komisijos pasiūlymas bus tvirtinamas komisar kolegijoje, jeigu viskas vyks sklandžiai, gegužės 26 dieną. Ir manau, kad, kaip ant Sevelinė minėjo, dabar tas trūkstamas grandis, trūkstami elementai, kai jisai kalbėjo apie tam tikras garantijas, jie bus įterpti į pasiūlymus ir tikėkime, kad visą tai atitiks parlamento lūkesčius. Ačiū. Ačiū, ponė Kresler. Žinau, kad ponas generalinis direktoris linkęs neatsakyti į mano klausimus, tačiau noriu atkreipti dėmesį į tai, kad viskas, kas likščiol pateikta dėl Europos išorės veiksmų tarnyba, kris ant mūsų pečių. Parlamentas e, pritarė vienam dokumentų paketui, tačiau kol kas mes nežinome, kaip atrodys perkelimai. Ir turime labai atidžiai sekti šį pasiūlymą, e, kad vėliau nesusidurtume su problemomis. Aš jau 15 metų dirbu šioje srityje ir turiu pasakyti, kad būtų protinga galbūt palaukti galutinio rezultato. Ponai generaliniui direktoriui noriu pasakyti, kad e, būtų buvę protinga, kad jau e, pirmosios, pirmosios peržiūros metu būtų pateikta komisijos ataskaita. Tokiu būdu ir parlamentas būtų geriau informuotas ir mums būtų daug aiškiau. Kolegai ir vėlinį norėčiau pritarti. Mes turėtume tiesiog palaukti, palūkėti ir nespausti savęs, kol neturime galutinių dokumentų. Ačiū labai. Pereikime prie devintojo darbo atvarkės punkto delegacijos į Graikiją balandžio 27, balandžio 29 dieną siuntimas. Šiandien susitiksime su komisijos atstovais. Mums šis susitikimas bus itin svarbus, nes turime sužinoti, kokios biudžeto kontrolės komiteto užduotys. Mes sulaukime kritiškų ataskaitų apie EICTS, struktūrinių fondų kontrolės mechanizmo ar priemonės panaudojimą. Taip pat sulaukėme ir um, statistinės informacijos apie situaciją Graikijoje, uh, taip pat uh, ir Olaf pateikė savo ataskaitą. Iki 18.10 vyks uh, keitimasis nuomonėmis su komisijos atstovais, o po to vyks susitikimas su Olaf atstovais. Norėčiau sužinoti, kas nori kalbėti. Žemė. Karlo Petinelį iš generalinio užimtumo direktorato. Noriu pasakyti, kad pirmiausia yra pateiktos jums uh, anketos ir turiu pasakyti, kad um, auditas uh, pateikė savo išvadą, kad klaidų atrasta labai nedaug, ne, nepastebėta uh, sisteminių klaidų. Uh, E, Graikijos e, institucijos buvo pasirengusios bendradarbiauti, buvo atliktos tam tikros konkrečios pataisos ir nebuvo niekas perkelta į rezervą eilutę. Mes e, įvykdėme, mes patikrinome 10 iš 20 veiklos programų ir juose nu, pastebėjome tik nežymes klaidas susijusias su 40 milijonų eurų. Kalbant apie 2008 metų veiklos programas, turiu pasakyti, kad klaidos koficijantas čia vėlgi yra labai žemas, negalėtume kritikuoti kontrolės mechanizmų, tas pats taikytina ir socialiniam fondui 7-13 metų programa tik prasidėjo, ir Graikija mm, nedalsdama įgyvendinama kompleksinio susijimo reikalavimus, reikalingi darbai yra vykdomi sklandžiai, todėl čia mūsų išvados yra labai teigiamos, o kalbant apie procedūrų supaprastinimą, Graikijos institucijos E, taip pat pateikė informacijos apie konkrečių fiksuoto dydžio sumų panaudojimą. E, vėliau Graikijos institucijos pateiks e, ir kitos informacijos. Dabar žodis mano kolegai. Norėčiau tarti dar keletą žodžių ir pateikti jums informacijos, kuri galbūt būtų įdomi parlamentarams. Uh, Graikijoje informacija keičiamasi vadovaujantis nustatytomis procedūromis, mūsų programos yra įgyvendinamas penkiose regionuose, aštuoniuose sektoriuose, o kalbant apie kontrolės sistemas yra numatyta viena e, sertifikavimo tarnyba, viena kontrolės tarnyba ir koordinavimo tarnyba atsakinga už programų valdymą. Taip pat numatytos ir pavaldžios institucijos. Noriu pabrėžti tris svarbius dalykus. Pirmiausia, Valdymo ir kontrolės sistema yra labai sudėtinga. Graikijos institucijos yra pasirengusios procedūras supaprastinti, ypač E, siekdamas užtikrinti geresnį koordinavimą ir veiksmingesnį valdymą. Noriu pabrėžti, kad nuo 2007-2013 metų numatytų programų įgyvendimas yra labai e, lėtas, tik 4 procentai visų paskirtų lėšų buvo panaudota, 1 milijardas eurų. Kitaip tariant, ir tai susijęs su tuo, kad esama spragų ekspertų lygmenyje ir pačios procedūros, kaip jau minėjau, yra perdėm sudėtingos. Taip pat nėra parengta pakankamai brandžių projektų, kuriuos jau būtų galima įgyvendinti. Antrasis svarbus aspektas. Tai problemos susijusios su valstybės subsidijomis. Praėjusiais metais mes jau pastebėjome, kad esama spragų um, kontroliuojant ir valdant e, valstybės subsidijų teikimo procedūras. Graikijos vyriausybė dabar bando įdėkti informacinę sistemą, kuri būtų daug veiksmingesnė ir kurios dėka būtų galima tinkamiau kontroliuoti e, subsidijų skyrimą. Uh, Graikija jau padarė tinkamas finansinės um, pataisas. 85 milijonai buvo skirti regionų komitetams ir aš 23 iš sanglaudos uh, fondų. Tiesa, yra pastebėta tam tikrų netikslumų uh, susijusių su projektais, susijusiais su statybų sektoriumi. Uh, Kalbant apie viešųjų pirkimų procedūras, e, jos yra e, aiškios ir vienintelis dalykas, kuris kelia nerimą, tai yra valstybinio subsidijų skyrimas. E, dėl lėšų iš solidarumo fondo panaudojimo Graikija paprašė, kad solidarumo, iš solidarumo fondo būtų skirt skirtos lėšos šešiems projektams, jos buvo um, skirtos dviems projektams, o dviems projektams buvo um, neskirtos, skirtos um, projektams susijusiems su potviniais ir gaisrais. Kalbant apie uh, apie įgyvendinimą. Ir tai jau bus mano paskutinė mintis. Graikijos institucijos vis dėlto nepasinaudojo visomis galimybėmis, kurios joms jai atsivėrė. Europos investicijų fondas uh, galėjo teikti paramą, tačiau jo parama nebuvo pasinaudota šis fondas galėtų teikti svarbias alternatyvios pagalbos priemonės susijusias su naujomis investicijomis, e, finansuojant, pavyzdžiui, tokias programas kaip miesto atliekų šalinimo projektus. Tai buvo svarbiausi aspektai, kuriuos aš norėjau pabrėžti, kalbėdamas apie struktūrinius fondus Graikijoje. Intervenyrė. Taip. Ačiū. Kas dar norėtų pasisakyti, atrodo, komisijos atstovai. Labai ačiū. Aš esu generalinio Agri direktorato direktoriaus pavaduotojas. Ir norėjau atkreipti jūsų dėmesį į AJAX sistemą ir jos įgyvendinimą Graikijoje. Kaip žinote, nuo 1998 metų visose valstybėse AJAX sistema yra įgyvendinama. Praėjus du išriškėjo kai kurių trūkumų, ypač Graikijoje. 2006-aisiais e, pradėtas įgyvendinti veiksmų planas Graikijoje, kad 2008-aisiais situacija jau būtų ištaisyta. Tačiau 8-9 metais problemų dar buvo likę. Graikija beje savo įsipareigojimų laikėsi. Tačiau, kas yra sudėtingiau, tai yra žemės klipų identifikavimo sistema kurią naudojasi ūkininkai ir administracijos, siekdami atpažinti tam tikras teritorijas. Graikija dabar e, padarė naujų nuotraukų, kurios yra suskaitmenintos ir galima e, iš tų nuotraukų matyti tam tikras sritis fiziškai bei kai kurios e, nuotraukų vietos yra nepakankamai gerai matomos. Tačiau situacija pagerėjo. 2009 vasarį apsilankėme atitinkamuose įstaigose ir pamatėme, kad rugsėjo mėnesį, atsiprašau, rūpjūčio mėnesį atnaujinta sistema pradės būti naudota, kad e, visi ūkininkai galės prieiti prie tos sistemos ir tai rodo, kad e, šis veiksmų planas yra geras. E, buvusioji Žemės ūkio komisarė Marian Fischer-Boll yra išsiuntusi jums laišką, džiaugiasi, kuriuo džiaugiasi pasiektais rezultatais. Jums buvo išsiustos ir nuotraukos, jų pavyzdžiai. E, ir štai, pavyzdžiui, iš pirmosios galite matyti labai seną nuotrauką. Antro, antrojoje matote tam tikrus e, žymenis, tam tikras ribas ir geltona spalva yra pažymėtos tos teritorijos, kurių pakankamai aiškiai matyti negalima. Tokia situacija buvo iki 2009 vasario. Dabar visi ūkininkai turi vykti iš naujo į įstaigas ir iš nuotraukų atpažinti savo žemės klipus. Taigi pirmieji metai baigėsi 2009 gegužės 15. Paskui antraisiais metais ūkininkams teks tik tai pasakyti, ar nebuvo padaryta kažkokių pakeitimų. Tačiau ne visi ūkininkai laiku nuvyko į atitinkamas tarnybas ir atpažino savo žemės. Reikia įvertinti, kodėl tai buvo. Ar buvo bijomasi atskleisti kažkokią informaciją, ar tiesiog jiems nebuvo suteikta pagalba ar informacija apie tokį poreikį, ar buvo laukiama rinkimų. Tačiau ne visada buvo pateikti prašymai pagalbai gauti, ne visada jie buvo pateikti laiku. Tokiais atvejais įsikišo komisija, kuri aiškiai pasakė, kad jeigu ūkininkai iki minėtos kitos datos nepateiks prašymų pagalbai gauti, tai jos ir negaus. Nauja data buvo nustatyta iki sausio 20, pabaigos 2010 metais. Ir aišku, jau dirbant naujai vyriausybei, viskas atrodo funkcionavo gerai. Taigi pirmiausia, mes pasižymėjome tai, kad LPS naujoji sistema jau 2009-aisiais veikė, tačiau būta vėlavimų ir nesusijimo su bendraja sistema. Tačiau galbūt tai buvo dėl to, kad trūko lyderystės. Dabar išsprendė 2009 problemas. Mes turėtumėm judėti į priekį, bandydami išvengti naujų ar tų pačių problemų pasikartojimo. Taigi prašyčiau Graikijos kolegų pateikti samatas prognozes apie tai, kiek ūkininkų atvyks atpažinti ir registruoti savo žemių ir ar tai bus pakartotiniai apsilankimai e, dėl tam tikrų pakeitimų e, ūkininkų teritorijose. Tai reikėtų padaryti iki gegužės 15 dienos. Antras klausimas. Ar Graikija sudaro sistemą palengvinančią šios procesus, kad nebūtų taip, kaip buvo praeitais metais. Žemės ūkio ministerija dabar kalba apie tai, kad nebedirbs su žemės ūkio kooperatyvais, profsąjungomis, bet dirbs su bankais. Mes turėtume žinoti, kad jau anksčiau buvo padaryta teigiamų postumių, kad buvo bendradarbiaujama su atitinkamomis institucijomis ir su pačiomis geriausiamis profsąjungomis. Graikija nusprendė, kad visi prašymai steigti pagalbą, kurios vertė būtų mažesnė nei 200 eurų, bus nebenagrinėjami. Tokiu būdu bus galima nagrinėti rimtesnės paraiškas. Birželio mėnesį mano kolegos apsilankys Graikijoje, kad įsitikintų, jog tokia sistema iš tiesų veikia, kad darbas yra daromas kokybiškai, tačiau uh, IPL išvados buvo tokios, kad buvo vėluojama, kad išiškėjo rimtų problemų, kaip sakiau, dėl vėlavimų viskas atsidėjo, o kokybės kontrolė buvo nepakankamai gera. Kreipėmės į Graikijos instituciją su prašymu užtikrinti, kad tokių problemų nebeliktų 2010-aisiais. Dėkoju. Dėkoju, liko vienas paskutinis norintis pasakyti. Ačiū pirmininkė. Aš esu Eurostato padalinio vadovas. Ir trumpai pakalbėsiu apie Graikijos statistinę sistemą. Kiek galima kalbėti apie jos nepriklausomumą ir patikimumą. Taigi, problema kilo praeitą spalio mėnesį, kada statistiniai duomenys buvo peržiūrėti, nagrinėjant biudžeto per, deficito perviršio procedūrą. Ir lapkritį buvo prašyta parengti e, ataskaitą apie graikų statistinę, statistinės problemas, kas vėliau atsispindėjo komisijos pateiktoje ataskaitoje. Čia komisija pakankamai detaliai išdėstė metodinės problemas, kurias mes aptikome Graikijoje ir susijęme jas su dviem na, dviem aspektais. Visų pirma, metodinis silpnumas ir netinkamas techninės procedūros, kuris vykdė Graikijos statistinės institucijos. Ir kitas aspektas, tai yra įdos, kurios buvo paveldėtos dėl nepakankamai gero valdymo. Tai yra, kad nebuvo atskirtos e, statistinės sistemos tam tikrų operatorių e, funkcijos, e, asmens atsakomybės tokia ir panašiai. Taigi, uh, E, taryba sausio mėnesį paprašė mūsų tęsti darbą, bendradarbiaujant su Graikijos valdžios institucijom ir stengiantis sustiprinti Graikijos statistinę sistemą, Graikijos statistikos sektorių. Ir komisija bei Graikijos valdžios institucijos buvo paragintos parengti bendrą veiksmų planą. Veiksmų planas kol kas tebėra rengiamas, jisai turėtų būti pateiktas ekonominių socialinių kalų komitetų kitą savaitę, o ECOFIN ketina svarstyti šį klausimą 18-19 gegužės. Tuo tarpu Graikijoje vyko daug visokių poslinkių. Jie priėmė naują statistikos įstatymą, kuris nustato naują, kuri įsteigia faktiškai naują statistikos instituciją Graikijoje, centralizuotas statistikos institucija. Ji yra visiškai nepriklausoma, profesinė prasme taip pat nėra nepriklausoma Šis įstatymas galioja nuo e, vasario 9-osios, tačiau be abejo dar turi įsibėgėti institucijos kūrimo procesas. Po Graikijos pažeidimų svarstymas, kada buvo iš tikrųjų padaryti ženklus pakeitimas teisiniuose duomenyse, e, Graikijos valdžios institucijos gavo perspėjimo laišką, mes kokios dar nagrinėjame, kokia yra dabar situacija. E, Ir galų gale komisija taip pat ėmėsi iniciatyvos, nes nenori sustiprinti Eurostato įgaliojimus, tikrinant ir prižiūrint duomenų kokybę. Tai yra tų duomenų, kuriuos atsiunčia valstybės narės, e, kuriams yra iškeltos biudžeto perviršio procedūros. Na ir tokiu būdu E, pirmiausia, ir būtų nagrinėjami Graikijos pateikti statistiniai duomenys. E, čia buvo pateikta tinkama ataskaita, kuri e, praeitą ketvirtadienį vėlgi pasirodė. Ir Eurostatas dar kartą pabrėžė Graikijos atsakomybę dėl domenų kokybės. Bendradarbiavant su Graikijos valdžios institucijomis mes siekiame sustiprinti Graikijos statistinį aparatą, sustiprinti tiek institucinių požiūrių, tiek tiesiog veiklos kokybę. Ir be abejo, Pane pirmininkė, jūs, kadangi dalyvausite delegacijoje, turbūt tiesiogiai su Graikijos valdžios institucijoms sugebėsite apžvelgti šį procesą. Ačiū, pane Gresler. Išgirdusi tai, kas čia buvo pasakyta, turiu pasakyti, kad nėra reikalo ir važiuoti į tą Graikiją. Viskas tengi gerai. Manau, kad tai, kas nutiko Graikijoje, turės pasiekmių ir Europos Sąjungai. Ir aš turiu pasakyti, kad Vokietijoje aš tikrai susiduriu su didelėmis problemomis. Iškyla klausimas, kodėl 13 metų reikėjo, kad uh, integruotos administracinės ir kontrolės, ad, ad, integruotos administravimo ir kontrolės sistemos pavedė. Dabar e, panašu, kad e, įgyvendinant programas nustatyta tik tai 3 procentai klaidų. Tai yra labai žemas skaičius, tačiau vis dėlto iškyla klausimas, kokiu veiksmu reikėtų imtis. Noriu padėkoti kolegoms ir poniai Fischer Boll, e, kurie daug prisidėjo prie Graikijos problemos sprendimo. Kalbant apie Eurostatą, duomenys tikrai yra įspūdingi. Eurostato atstovai e, mums pateikė daug informacijos ir iškyla klausimas, kodėl e, jų pateikta informacija niekada nebuvo vertinama rimtai, nes e, duomenys susijęs su rezervu buvo aiškus ir dabar iškyla klausimas, kodėl uh, nebuvo imtasi atitinkamų griežtų priemonių. Pavyzdžiui, devintaisiais metais, ponia generalinė direktoriau, gal galėtumėte atsakyti į šį klausimą. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Norėčiau sureaguoti į paskutinęją dalį apie statistinės informacijos teikimą žodis statistinė mane kiek e, klaidina. Na, žmonės gal iš pradžių pagalvos, kad mes čia nekalbame apie finansinę informaciją. Manau, kad mes Europos Sąjungoje susidurėme su prie, tokia problema, tai yra prieiga prie valstybių finansinės informacijos. Ir piliečiams tikriausia susidarys įspūdis, kad neįmanoma kai kurių um, dalykų kontroliuoti. Aišku, dabar kalbame apie Graikiją, kurios um, biudžeto deficitas yra perviršinis, uh, Tačiau, jei panagrinėtume kitų valstybių situaciją, įskaitant mano valstybės, manau, kad daug kas nusteptume. Šiame dokumente pateikta informacija yra svarbi, tačiau nacionalinės audito institucijos, nacionaliniai audito rūmai kažkodėl nesėmė uh, atitinkamų veiksmų. Audito rūmai pateikia savo ataskaitas, e, remdamiesi pateikta statistinė informacija. Ir mane labai stebina, kad savo ruoštų nacionaliniai parlamentai taip pat nesėmė kontrolės vaidmens. Tuo tarpu tokį vaidmenį ir tokias kompetencijas jie turi. Būtent parlamentai galėjo užtikrinti, kad būtų remiamasi tinkama informacija. Ponas Liberacija. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Aš e, įdėmiai išklausiau pranešimų, panalizavau ir pateiktus dokumentus ir man susidarė toks įspūdis, kad ilgą laiką Graikiją apėmusios krizės tiesiog buvo bandyta nematyti. Noriu paklausti, ar neturėtume pasimokyti iš šios situacijos. Ar Europos parlamentas, ar taryba neturėtų anksčiau pastebėti ar išvelgti būsimų krizių galimybės ir kitose valstybėse narėse, dar neprasidėjus konkrečiai kriziai. Galbūt biudžeto kontrolės komitete galėtume surenkti debatus, kaip mes galėtume bandyti um, užkirsti kelią kriziai apskritai įsiplieksti. Ačiū labai. Gair. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Noriu užduoti tris klausimus komisijos atstovams. Pirmiausia, dėl regioninės politikos. Galbūt aš neteisingai supratau. Tačiau užsirašiau, kad pateikta klaidinga informacija. 580 milijonų eurų buvo panaudota neteisingai. Noriu paklausti, ar aš tikrai teisingai užsirašiau, ar tos lėšos dar yra naudojamos ir kokia sum, jų suma buvo įsisavinta, ar visa įsisavinta. Ir noriu pas, paklausti, ar gali būti taip, kad mums reikės teikti dar pusę milijardo Graikijai, žinant, kad tas jau pusės milijardo paramos paketas buvo netinkamai išnaudotas. Kitas mano klausimas susijęs su Eurostatu ir galbūt kiek kartoju ir ponios Greslė mintį, na gal tai vokiška e, problema, daugelis gatvėje galbūt pasakys, kad Graikiją tiesiog reikėtų palikti vieną. Uh, Sutinku, kad e, net pažinti buvo kai kurie krizės simptomai. Ir tokiu būdu tai pakerta ir pasitikėjimą pačia Europa ir Europos institucijomis. Aš visada gyniau Europos Sąjungos projektą, perskaičiau vieną straipsnį Ziudeutsche Zeitung laikraštyje ir ten buvo kalbama apie tai, kad vis dėlto nelaiku buvo sureaguota į Graikijos e, teikiamą statistinę informaciją. Ar jūs galėtumėte pakomentuoti, kaip jūs sureagavote į tai, kad e, kai kuri Graikijos pateikiama informacija nebuvo teisinga? E, mano kolega Liberatski uždavė vieną klausimą ir aš pasikartosiu. Skaitydamas laikraščius galiu pasakyti, kad e, ne vien Graikija atsidūrusi krizėje. Yra kalbama apie 3-4 kitas valstybės nares, kuriams taip pat grėsia krizė ir e, kalbu ir apie vieną valstybę, kuri buvo ir um, valstybės teigėja ir man natūraliai iškyla klausimas, kurgi ES prevenciniai ir saugumo mechanizmai. Mes uh, Visi turėtume laikyti stabilumo pakte numatytų reikalavimų. Jis tarsi teikia ir tam tikrus sprendimus ir rekomendacijas. Aišku, Vokietija, pavyzdžiui, taip pat laikosi tam tikrų reikalavimų ir tai turėtų daryti ir kitos valstybės patekusios į labai keblę situaciją. Ką komisija mano apie krizių prevencijos mechanizmą? La parola, la Labai ačiū. Prieš suteikiant žodį komisijos atstovams, galiu tik patvirtinti tai, ką sakė ponas Liberatskis ir ponas Gajer, kalbant apie Graikijai suteiktas lėšas kovoti su ypač didelio masto gaisrais praeitą vasarą. Reikia pasakyti, kad reikia netmesti ir galimybės, kad kartais gaisrai yra uždegami samoningai, bandant gauti pagalbos finansinių lėšų. Prašom atsakykite, paskui suteiksime žodį Olaf atstovas. Dėkoju. Pabandysiu atsakyti į Ajaks ir žemės ūkio temą užduotus klausimus. Klausta apie rezervus. Reikia pasakyti, kad e, Graikijos atveju išvelgėme ne finansinę riziką iš pat pradžių, bet e, tam tikrų lėšų padengimą. Pirmiausia, buvo atsisakyta padengti e, 3 milijonus eurų, dabar 15 milijonų, taigi rizikuojama valstybės reputacija, rizikuojama komisijos reputacija, jeigu viena valstybė narė nieko nedaro jeigu ji nesukuria sistemos, nors mes įpareigojame ją tai padaryti. Kai 2009 vasario mėnesį Graikija tą sistemą sukūrė, mes rezervą panaikinome. Atsakant ponai Gressler dėl paklaidos lygmens, dėl tų 3 procentų, tai galiu pasakyti, kad iš statistikos galime daryti visai kitokią išvadą. Viena vertus yra atsitiktinės klaidos, tačiau iš rizikos analizės galime nustatyti, kad paklaidos lygis buvo net 3,9 procento, o ne 3,9 sertifikuotos institucijos patvirtinta 1,6 procentų paklaida. Trečia. Pono Liberatski klausimas. Kalbama apie diskusijų inicijavimą ir problemos e, iškėlimą, pateikimą visuomeniai mano komisaras, komisarė ir apskritai uh, kitos institucijos išvelgia sritis, kuriuose yra problemų AJAX taikymas Bulgarijoje, Rumunijoje. Taip pat yra problematiška, sistemos nėra pakankamai veiksmingos. Su tomis valstybėmis buvo parengtas veiksmų planas situacijai per ateinančius porą metų pataisyti. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Buvo pateiktas komentaras dėl problemos kilmės, dėl finansinės informacijos. Klausėte, ar mes galėjome prognozuoti e, tokios situacijos pasikartojimą kitose valstybėse? Ar galime prognozuoti? Eurostatas renka statistinius duomenis. Ir komisijos patvirtinto pasiūlymo kontekste, kurio tikslas yra stiprinti Eurostat priežiūros funkcijas, tais atvejais, kai per biudžeto perviršio procedūrą, atsiprašau, perviršinio deficito procedūrą, jai pateikiama tam tikra informacija. Tai reikia pasakyti, kad mes atliekame tam tikrus metodinius vizitus, kur detaliai nagrinėjame pateiktus duomenis išplaukiančius iš tų uh, apie kuriuos mums buvo pranešta. Bet mes norėtumėm ne, neapsiriboti statistinę informaciją, bet turėti galimybę e, gauti tuos duomenis iš šaltinio. Tokiu būdu mes galėtumėm aptikti tokios neteisingos informacijos priežastį. Klausėte, kodėl nebuvo atsižvelgta į Eurostatą bejonės. Eurostatas visuomet aprašydavo duomenys išplaukiant iš turimos informacijos. Nuo 2005 metų penkis kartus esame e, išsakė oficialiai ataskaitose abejones dėl Graikijos pateikiamų statistinių duomenų, siuntėme įvairaus pobūdžio misijas Taigi e, turbūt šį klausimą man turėtumėte užduoti taryboje, o ne e, dirbant su komisija. Problemos buvo nuolatos aptarinėjamos ir Eurostato, ir kartu su Graikijos institucijomis. Taigi bandome šios klausimus nagrinėti. Taip galiu atsakyti jūsų klausimą. Dėkoju. Concernant les questions sur la politique régionale, euh, bon. Na, dėl regionės politikos klausimų turiu tik tai porą pastebėjimų. Visų pirma, atsakysiu ponė Gresler. Dėl 2009 biudžeto nebuvo rezervo, kuris būtų pridėtas prie Vilnius politikos generalinio direktorato e, fondų, kadangi programuose trūko pažangos ir Kita vertus auditas, kurį vykdė viena vertus Graikijos institucijos, kita vertus auditorių rūmai, Europinė auditorių rūmai, neižvelgia rimtų problemų e, dėl vykdomų programų, dėl operacijų finansinių. Ta reikėtų iš karto pabrėžti. Taip pat norėčiau pridurti, kad po finansinių korekcijų, kurios įvyko 2005 metais dėl šių pirkimų, Graikijos valdžios institucijos sustiprino vidaus kontrolės mechanizmus gana smarkiai. Ir tai leido aptikti pažeidimų šaltinius sistemiškai. Toliau, tarp nuo 2006 metų graikų valdžios institucijos e, visų viešų pirkimų atveju taikė 10 procentų paklaidos korekcijas. Ir Tai buvo pastebima visose programose, kas buvo uždarytos iki pačių metų. Taigi reikėtų pabrėžti, kad Graikija veikia tam tikrą korekcijų sistemą tiek sertifikuojančių institucijų, tiek ir kontrolės institucijų, dirbančių su struktūriniais fondais e, praktikoje. Ir nemanau, kad būtų galima e, suplakti tai, kas buvo išmokėta per 2009 metus, tiesą buvo išmokėta vienas milijardas eurų ir e, lėšų išieškojimą. Reikia pasakyti, kad iš tikrųjų per paskutiniuosius metus ypatingų trūkumų sistemoje mes taip ir neaptikome. Atrodo, niekas iš komisijos atstovų daugiau nenori pasakyti.